I think we can start. Und Kollegen, völlig überraschend. Ponios ir ponai, kolegos ir kolegai, ko, kolegės ir kolegos. Uh, labai didelė staigmena matyti vieną iš kolegių čia. Kalėdos artėja, bet turbūt sprendimas teisingas priimtas, kad mes organizuojam posėdį šiandien. Pirmiausia, darbo atvarkės prieimimas. Ar galime ją patvirtinti, ar niekas neprieštarauja? Aš pats turiu šiokį tokį prieštaravimą. Norėjom pateikti ataskaitą apie trišalį dialogą. Sosulį dėja čia nėra. Taigi negirdėsim jos ataskaitos apie valdyseną. O paskui dėl e, trišalio dialogo apie vidaus vandens kelius. Ponas Belės apie tai pakalbės. Gruodžio 3 ir 7 dienos posėdžių protokolo patvirtinimas. Jeigu niekas neprieštrauja, tvirtiname. Dabar komisijos ataskaita dėl bendrų taisyklių ir normų susijusių su lankytojų organizavimo organizacijomis ir mm, mūsų generalinio direktorato atstovui, ponai Karamysas, dabar suteiksiu žodį. Keturioms minutėms, prašau. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Labai trumpai pristatysiu Jums šį pranešimą, ypač remdamasi šeštojų straipsnių, kadangi ponas Degrandis praktiškai buvo viso šio reikalo tėvus, bet jo šiandien nėra. Kaip žinote, visame pasaulyje yra 15 laivų klasifikavimo organizacijų ir tik tai 11 iš jų ES yra pripažįstamos. ES vėliavos valstybės gali suteikti leidimą šioms organizacijoms veikti savo vardu, atlikti atitinkamą darbą susijusi su e, statutinė priežiūra po ES valstybių vėliavomis plaukiojančių laivų, būtent į tai noriu atkreipti dėmesį, į tą statutinę priežiūrą. Valstybės narės gali e, suteikti leidimą klasifikavimo bendrovėms, tik tai toms, kurios yra pripažįstamos ES. Kita vertus, klasifikavimo bendrovės nustato techninius standartus ir taisyklės ir tie standartai yra privatus ir jomis arba jais naudojasi klasifikavimo bendrovės, vertindamos ir sertifikuodamos e, e, pastatytų laivų atitikti pagal atitinkamas tarptautinės konvencijas, tos privačios bendrovės nustato savo taisyklės ir standartus. Šios klasifikavimo veiklos rezultatas yra susijęs su atitinkamų sertifikatų išdavimu, o sertifikatą turintis laiko, laivo savininkas gali jau tą laivą apdrausti ir kai laivas yra apdraustas, yra draudimo polisas išduodamas, tuomet laivas jau gali išplaukti į jūrą. Sertifikavimo procese atsižvelgiama į įrangą, medžiagas ir komponentus, kurie buvo naudojami laivui statyti. Kiekvienas Taigi mūsų iškeltas tikslas susijęs su reglamentu ir šią ataskaitą yra siekis užtikrinti abipusį pripažinimą e, klasifikavimo e, bendrovių tam, kad būtų galima man, pavyzdžiui, kaip laivo savininkui nereikėtų kiekvieną kartą prašyti atitinkamo sertifikato iš atskirų E, bendrovių, jeigu, tarkime, vieną, vieną mano laivą sertifikuoja viena bendrovė, o kitą laivą kita bendrovė, tai mes siekiame, kad abiejų bendrovių išduodami sertifikatai būtų abipusiai pripažįstami. Labai svarbu tai pabrėžti, nes savo laiku vyko pakankamai rimtos diskusijos taip pat ir su pramonės atstovais. Tai ir manau, kad ta nauja sistema būtų naudinga visiems, tiek ir laivų statytojams nes e, tokiu būdu laivų statytojams nereikėtų kreiptis į skirtingas laivų bend, sertifikavimo bendrovės, e, klasifikavimo bendrovės, siekiant gauti atitinkamus e, sertifikatus vienam ir tam pačiam laivui, nepaisant to, kad galbūt kai kurios bendrovės nuo to ekonomiškai nukentėtų, tačiau čia mes siekiame nustatyti pačius aukščiausius, griežčiausius standartus, kurie, kuriais būtų užtikrinamas e, pats aukščiausias saugumo lygis ir taip pat aukščiausia klasifikavimo bendrovės reputacija. Kaip jau anksčiau minėjau, klasifikavimo bendrovės yra nustačiusios savo privačias e, sertifikavimo taisyklės, kurios keičiasi nuo kitos ir aš manau, kad naujame reglamente yra įtraukta e, labai svarbi nuostata, e, kuri teigia, kad e, reikia nustatyti pačius griežčiausius reikalavimus ir taisyklės, kurie, kurios galiotų būtent laivų sertifikavimo srityje. Ir manau, kad verslui tai yra tikrai teigiamas dalykas, nes šioje pramonėje dirba 450 tūkstančių žmonių ir tai apyvarta siekia 125 milijardus eurų. Keturiasdešimt trys skirtingi e, komponentai ir medžiagos yra naudojamos ir e, taip pat skirtingi standartai yra taikomi šių laivų e, sertifikavimui, todėl pramonė e, yra suinteresuota kad ir gamintojai, kad šioje srityje galiotų bendros vienodos taisyklės ir mes šį siekį remiame. Dar vienas aspektas, kurį svarbu pažymėti, yra susijęs su abipusio pripažinimo principų, kuris yra grindžiamas savireguliacija ir partnerystė. Klasifikavimo bendrovės yra įsteigusios atitinkamą sistemą, kur organizacija, kuri vadinasi abipusio pripažinimo e, grupė ir jos užduotis yra suvienodinti techninius reikalavimus apibrėžti procedūrinius aspektus ir darbo metodus, taip pat e, užtikrinti, kad būtų pakankama ekspertinių gebėjimų pasiūla ir taip pat e, jos užduotis yra nustatyti techninės sąlygas ir vertimo kriterijus ir ši grupė jau yra per pastarosius pusantrų metų yra pasiekusios, kad 44 skirtingos grupės, bendarbiaunamos tarpusavyje, susitartų dėl savo sertifikatų abipusio pripažinimo. Tai reiškia, kad e, laivų statytojams smarkiai sumažės administracinė našta ir apskritai e, sertifikavimo sąnaudos. E, laivų statytojai turės dabar geresnę prieigą prie pasaulinės rinkos, nes nereikės kiekvieną kartą atskiros įrangos atskirai jiems sertifikuoti. Tačiau dar yra keli klausimai, kurie yra likę neišspręsti, kadangi ši sistema yra savanoriško pobūdžio ir yra visiškai nauja. Iš tiesų, kol kas jį pakankamai gerai veikia, tačiau yra kai kurių klausimų susijusių su smulkiaisiais gamintojais, kurie nežino apie šios sistemos egzistavimą ir jie turi nepakankamai žinių arba iškai jokių žinių neturi apie tai, kaip ta sistema veikia. Dar galbūt vienas klausimas, apie kurį girdėjote, yra susijęs su tarptautiniu šios sistemos pripažinimu, kuris nėra visiškai akivaizdus ir savaime suprantamas, nes tie gamintojai, kurie, kurių laivai neplaukė po ES valstybių vėliavomis, mano, kad nebūtinai jiems privalu šios sistemos laikytis, vis tik tai mes manome, kad šios sistemos įgyvendinimas atitinka mūsų reglamentą, nepaisant to reikės dar įveikti kelias iššūkius, pavyzdžiui, susijusius su savireguliacija ir partnerystė su pramonė, su gamintojais. Ši partnerystė sistemai yra labai svarbi siekiant e, organizuoti, valdyti ir reguliariai vertinti sistemos veiksmingumą. Manau, kad tiek dabar, tiek ateityje tas aspektas bus labai svarbus, todėl būtina jį tobulinti, kaip anksčiau minėjau, savireguliacija e, kartais yra dalykas, kurį sudėtinga kontroliuoti, tačiau manau, kad šiuo atveju ir turint omenyje sertifikatų išdavimo apimčių pagreitį mes galime būti patenkinti ir matome, kad tie klasifikavimo bendrovės ir e, E, tiek e, laivų statytojai yra patenkinti, nes e, klasifikavimo bendrovams svarbu, kad būtų laikomasi griežčiausių standartų reikalavimų, o laivų statytojams yra labai svarbu sumažinti savo sąnaudas. Taigi noriu dar kartą padėkoti parlamentui už jo indėlį šį reglamentą rengiant. Labai ačiū. Dabar Pietris Vandalinis ir Vin van de Kamp prašo žodžio. Ačiū pirmininkė. Prieš tapdamas Europos parlamento narius ilgai dirbau Niderlandų laivininkistės inspekcijos vadovu Ir aš manau, kad reikia pakankamai aukštai vertinti komisijos atstovo dabar mums pristatyti naują sistemą laivų sertifikavimo. Tai yra labai nevalgai atrodanti sistema. Man kyla klausimas, kas vertina klasifikavimo bendrovės, kokia sistema vadovaujant vadovaujamasi, aš turiu minėti, kad kuomet klasifikavimo bendrovė išduoda tam tikrą sertifikatą laivui, tai prieš tai turi atlikti nemažai įvairių bandymų ir vertimų. Tačiau savo laiku dirbdamas laivybos inspekcijoje aš pastebėjau, kad tarp klasifikavimo bendrovių yra tokių, pavyzdžiui, kurios dirba Europoje ir sertifikuoja laivus, tačiau e, Europoje jie veikia vienaip, o tarkime Azijoje šiek tiek kitaip. Noriu komisijos atstovų paklausti, e, paprašyti paaiškinti, kaip klasifikavimo bendrovės gauna atitinkamus leidimus išduoti e, sertifikatus Europos Sąjungoje ir ar yra e, vertinamas, tarkime, vertinami E, tos pačios klasifikavimo bendrovės atskiri filialai veikiantis, tarkime, Europos Sąjungoje ir e, Azijoje, turint omenyje jų taikomus reikalavimus ir standartus laivams. Vien fund accountable. Pirmininkė, labai ačiū. Pone Karamicus, jūs e, minėjote kolegą Vaidė Grandis, jis e, šiandien yra Madride ir nori siekia įvertinti Ispanijos parlamento rinkimų rezultatus ir aš manau, kad tai bus tikrai labai įdomus darbas Madride, kuris jo laukia. Noriu Jums padėkoti už suteiktą informaciją. Čia noriu paklausti dėl dešimtos straipsnio nuostatų. Aš esu gavęs informacijos apie tai, kad tam tikri sektoriai susijęs su klasifikavimo bendrovėmis veikia per lietai. Turiminėje abipusį sertifikatų pripažinimą ir čia kalba eina apie pakankamai rimtus pinigus. Ir tos klasifikavimo bendrovės atliekamas sertifikavimo darbus yra pakankamai brangus ir uh, tiksliau bendrovių ir jeigu būtų užtikrintas abipusis pripažinimas, tai reikštų Europos laivų statykloms didžiulį žingsnį į priekį. Todėl noriu dabar pasitikslinti, ar jūs teigiate, kad atskirų etapų įgyvendinimas nuo tir vienas iki tir šeši ar bus privalomas, ar viskas bus palikta nuspręsti klasifikavimo bendrovėms, tai yra privačiai rinkai. Ir mes savo frakciją norėtume gauti daugiau aiškesnės informacijos apie terminus abipusio pripažinimo tų sertifikatų, nes e, šiame reglamente būtent šis susitarimas iš tiesų yra labai svarbus ir e, jį užtikrinus, pavyzdžiui, per penkerius metus e, numačius e, šio e, proceso visišką visapušką gyvendimą, manau, kad smarkiai padidėtų reglamento veiksmingumas. Taigi galbūt galėtumėte mums konkrečiau šį klausimą atsakyti. Ačiū. Aš manau, kad kalbant apie terminus, tai tarkime, geležinkelių paketas jau buvo prieš dešimt metų patvirtintas, tačiau harmonizuoti teisės aktus nėra taip paprasta, gezinė maisnė. Ačiū, mes taip pat noriu padėkoti ponui Karamiciu už jo suteiktą informaciją. Vieną klausimą noriu užduoti, jūs kalbėjote apie tai, kad sudėtinga užsitikrinti tarptautinį šios sistemos pripažinimą. Aš anksčiau galvojau apie tas klasifikavimo, bendrovės klasifikavimo biurus, e, kurie veikia ES ir JAF ir aš čia turiu omenyje ne tik Kiniją, tačiau ir kitas šalis, pavyzdžiui, JAF ir e, ypač e, laisvos prekybos e, susitarimą, taigi galbūt galėtumėte būtent ir apie šį aspektą daugiau pasakyti, Werner Kunda. Ačiū pirmininkė, tema labai įdomi. Aš galiu tik palankiai vertinti siekius harmonizuoti klasifikavimo bendrovių E, laivininkystės sertifikavimo veiklą, nes iš esmės jų veikla yra panaši, nes laivų tiek protavimas, tiek gamybos statybos medžiagos, technologijos, pavyzdžiui, tam, suvirinimo, tam tikri suvirinimo metodai arba e, variklių montavimas, e, e velenai, e, viskas yra pakankamai aiškiai surašyta. E, Taigi e, laivų statybos įmoniai gavus atitinkamą užsakymą reikia vadovautis atitinkamomis taip pat ir saugumo reikalavimo nuostatomis, kurias nustato tarptautinė e, jūrų laivybos organizacija. Girdėjome, kad 43 procentai pasaulio laivų statybos e, sektoriuje esamų darbo vietų atitenka Europai. Tačiau kalbant apie konteinerių laivus, tanklaivius ir e, kitus transporto laivus, šiuo metu jie yra statomi Pietričių Azijoje, pavyzdžiui, e, Korejoje yra labai daug e, laivų pastatoma. E, ir mes pasaulio prekybos organizacijoje labai rimtai kovojome prieš subsidijas laivų statykloms Korejoje, Kinijoje yra labai panaši situacija. Ir dabar noriu pasakyti, kad e, laivinkistės įmonės teikiančios užsakymus šioms laivų statykloms, ar jos gali būti tikros, taip pat ir Vokietijos, Graikijos laivinkistės įmonių, kad e, jų klasifikavimo bendrovės užtikrins e, tos laivus sertifikuodamos, kad būtų laikomasi visų Europoje galiojančių reikalavimų. Pavyzdžiui, Europoje e, Mecklenburgė yra gaminami laivų propeleriai arba laivų varikliai ir kiekvieną savaitę yra užsakomi E, Kinijoje, Korejoje ar iš kitų laivų statyklų e, užsakomi. Ir tie elementai yra gaminami pagal atitinkamus Vokietijos saugumo ir kokybos reikalavimus. Pavyzdžiui, amerikiečiai uh, galbūt nėra tokie stiprus laivų e, statybos srityje, kruizinių laivų daugiau stato arba karinių laivų. Taigi aš noriu pasakyti, kad e, mūsų gamyklos tiekia sudėdamasis dalis šių laivų statybai, kurios yra atitinkamai sertifikuotas vadovaujantis aukščiausiais standartais. Noriu paklausti, kokia situacija su tuo sertifikavimu yra e, Pietričio Azijos šalise. Pirinkas, ačiū, dėkoju laivų statybos inžinieriui, matosi, kad jūs esate sukaupęs nemažai patirties šioje srityje. O techničnych sprawach. Galim kalbėti apie techninis e, klausimas. Aš nesu inžinierius, bet e, teisininkas. Bet noriu užduoti klausimą apie vieną mechanizmą, kuris man atrodo labai svarbus. Aš sutinku, kad ES lygmenį mes turime turėti viena vertus griežtas, bet taip pat ir aiškės normas laivų statybos ir eksploatavimo, bet e, tos taisyklės turi remtis tuo, kad valstybės narės ir jų institucijos turi mm, pripažinti ar įvertinti, ar tos, nu, tų normų laikomasi. Bet iš tikrųjų sertifikavimą atliks daugelio valstybių narių institucijos ir ta praktika gali būti skirtinga. Tai mano klausimas būtų, ar bus numatytas kontrolės mechanizmas. Man jis atrodytų labai svarbus, nes jeigu mm, kai kurios valstybės narės būtų labiau tolerantiškos, tarkim, tai be to kontrolės mechanizmo praktiškai plaukėtų tokie laivai, kurie nevienodai atitiktų normas. Ačiū. Danke sehr. Und jetzt gebe ich nochmal der Kommission. Ačiū, dabar stiksiu žodį komisijos atstovai, ponė Karamičiui, dar kartais labai daug klausimų išgirdo, taigi dabar prašau juos atsakyti. Labai ačiū, aš pabandysiu atsakyti viską, bet e, jeigu ką nors praleisiu, tai atleiskit. Visų pirma, norėčiau paaiškinti, e, kuo skiriasi tarptautinis ir europinis šią problemą akivaizdu, kad laivas plaukiantis visur turi vadovautis aiškiais standartais. Todėl mūsų ankstesniuose reglamentuose buvo akivaizdžiai atskiriama, kas yra ES laivo vėliava ir kas yra užsienio laivo vėliava. Tačiau, kadangi nepaisant visų klasifikacijų mes taisyklėmis norėjome nustatyti aukščiausius standartus, europiečiai, su Europos vėliavomis plaukantis laivai galėjo tos standartus be problemų priimti. Tuo tarpu už ES ribų esančios e, bendrovės e, susidūrė su labai daug sunkumų. Ir e, galime pasakyti, kad tuo metu, pavyzdžiui, ABS labiausiai prieštaravo mūsų pasiūlymui, pasiūlymams. Tai yra viena iš svarbiausių klasifikavimo įmonių. E, Ta pati galėčiau pasakyti apie jie, uh, korejiečius ar kinus. Uh, jie nepripažino abipusiai šių standartų, nes tai trukdė jų priekybę. Tada kilo labai rimtas karas. Dabar matome, kad yra pasiekta dvi šalių susitarimų su kai kuriomis užsienio e, vėliavos bendrovėmis. Mes sakome, kad yra nustatyti tokie standartai, todėl maloniai kėdžių laikytis. Noriu tik aiškiai pasakyti, yra tarptautinė jūrų organizacija IMO, kuri yra nustačiusi aiškius statutinius standartus. Ir egzistuoja privačios bendrovės, kurių nuosavybė yra aiški, jų laivai yra pripažįstami, nes jie tenkina IMO standartus, tačiau klasifikacijos požiūrių jie netitinka ES standartų ir jie susikuria savo e, metodiką. Todėl mes labai aiškiai turime suprasti, kas kokie yra abipusiai pripažįstami privačių organizacijų standartai. Šis susitarimas, mes bent jau tikimės, e, bus naudingas bent jau toms bendroms, kurios nedirba su Europos standartais. Ir jos galės bent jau suprasti, kokie tie mūsų standartai ir juos e, su jais sutikti. Ypač kai kalbame apie įrangą, techniką naudojamą laive. Ir mes norime pasirūpinti, kad Europos laivai būtų deramai sertifikuojami, kad jiems nebereiktų papildomai mokėti e, plaukėti užsienio vandenis. Nes e, Europoje matome, kad e, vienodi standartai turi būti taikoma ir europietišką vėliavą turintiems laivams, ir amerikiečių laivams, ir kitiems. Kartais sunku tą suprasti, bet mes supraskim, kad mūsų pagrindinis tikslas yra išvengti bereikalingų sertifikatų reikalavimą, nes tai visų pirma jau sumažins kainą. E, kitas dalykas, kai kalbam apie privačias e, įmonės, privačias organizacijas, e, jos kai vadovausi tam tikrų tarptautinių klasifikavimo sistemų, sistemomis. Ir mes norėtume, kad viskas būtų suvesta į vieną dokumentą. Taigi dabar Vanderkamp ponui norėčiau atsakyti Negalim pasakyti, kai bus su visa įranga, viskam reikia laiko. Dabar e, esame išskiria 43 įrangos e, tipus, kurie yra paprastesni, kuriuos bus lengviau suderinti tarp įvairių įmonių. Ir e, suprantame, kad e, reikės e, ant paties laivo nurodyti, pagal kokią klasifikaciją jis yra E, kokiai klasifikacijai jis yra priskiriamas. Bet prireiks nemažai laiko ir manau, kad po kokių pusantrų metų procesas pagreitės ir dabar žmonės e, pradės dirbti greičiau ir glaudžiau betadarbiaudami negu anksčiau. Aišku, tokiu požiūriu įmonės europietiškai ar Azijos dalis negalės e, būti traktuojama skirtingai ar laivas turi europietišką vėliavą, ar Azijos vėliavą, jam turės būti taikomi vienodi standartai. Ateityje mes tenksime užtikrinti, kad per didelių skirtumų neliktų. Kiti klausimai. Pone Kion, mes kalbėjome apie 43 procentus e, gamintojų įrangos, o ne apie 43 procentus laivų. E, mes kalbam ne apie laivo vertę, bet apie atskirus įrenginius. Didžioji dalis įrenginių technikos dabar yra sukuriama Azijoje ir mes ne viską galime sukontroliuoti, bet 43 procentų riba būtų naudinga europiečiams gamintojams ir laivų savininkams. Tokia schema ženkliai sumažintų e, administracinę naštą ir kaštus. Manau, kad pagrind, paskutinis mano pasisakymo aspektas buvo turbūt sudėtingiausia suprasti, bet supraskim, kad ne valstybės, ne valstybė administracijos pripažįsta visus standartus. Valstybė administracijos tik tai pagal IMO specifikaciją dalį standartų pripažįsta. Ir e, mes visi žinome, kad IMO standartai yra e, patvirtinti tartotinėmis konvencijomis. Visi kiti uh, konkretus reikalavimai yra nustatyti privačių organizacijų klasifikavimo bendruomenių ir tai sudaro tą likusią dalį. Dėl to atsiranda dideli skirtumai ir nemaži kaštai gamintojams. Nežinau, netariu viską pasakiau. Gal ir ne, bet stengiausi bent jau atsakyti į didžiąją dalį jūsų klausimų ir posėdžio pabaigoje turbūt galėsim pateikti dar daugiau paaiškinimų. Ačiū. Eine kleine Frage von Wim van de Kamp. Wim van de Kamp, du klausimus turiu. E, trumpus. Pirmininkė, teisingai suprantu, kad mes galėtume dabar tapti ne europinių klasifikavimo bendrovių įkaitais. Ir jeigu jos dėls išduoti savo sertifikatus, sertifikatus, tai tapsime jų įkaitais. Ir antras klausimas. Pono Karamico vertinimu, kada šis procesas turėtų pasibaigti, e, ar galėtų jis mums kokią nors datą idealią įvardinti? Prašau. Nesu pranašas ir neįmanoma numatyti. Visada yra naujos technikos. Tai, kad mes e, bent jau siekiame dabar sutarimo dėl vieno tipo įrangos, dėl bendrų aukštų standartų, jau vien tai yra geras žingsnis. Ir aišku, yra labai specializuota įranga, kuri naudojama specifinėms laivams ir jos kategorizuoti neįmanoma ir niekada nebus tai padaryta. Ir yra įrangos, kuri taip pat specifinė priklausomai nuo variklio tipo ir taip pat ji niekada nebus sustandartinta. Taigi, galbūt kažkada 120 vienodų įrangos tipų mes turėsime, bet e, sunku pasakyti, kada ta sistema bus e, išbaigta. Dabar Vyksta procesas, bendradarbiaujame su kolegomis technikos specialistais Lisabonoje, bet aišku reikia mm, geros valios taip pat klasifikacijos institucijų ir reikia kad ir įrangos gamintojai darytų atitinkamą spaudimą ir kad nebūtų per didelė kaina tos įrangos. Tai bent jau 20-30 procentų pasieksime, tai jau bus tikrai nemaža pažanga. Ačiū dabar, baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir pradedame kitą. Dabar prašau žimti savo vietas mūsų prezidiume, pono Roten Gaterį ir poną Šadį. So, wir kommen jetzt zur Präsentation. Taigi, dabar politikos departamento tyrimo dėl gežinkelio infrastruktūros finansavimo galimybių pristatymas ir džiaugiuosi, su mumis yra ponai Roten Gateris ir Šadė iš M5 ir e, Abiems kartu mes suteiksime 15-20 minučių, tai yra 12-15 minučių ir po to galėsime aptarti šio tyrimo iš, išvadas. Išsameu biudžeto kontrolės komitete šis tyrimas jau buvo pristatytas, tačiau mums žinoma taip pat rūpėtų. Taigi, ponė Šadė, galbūt jums žodis. Ačiū, ponas Kamerį, džiaugiuosi, būdamas čia vėl. Uh, Angliškai bandysiu kalbėti. Žinote, kad anksčiau taip kalbėdavau. Ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti šį tyrimą dėl geležinkelių finansavimo veiksmingumo ES. Trys ekspertai parengė šį tyrimą. Taigi yra du kolegos, kurie rengė su manim šį tyrimą. So, let's see. I'm too fast for this system, so now it works. Pirmiausia, norėčiau pažindinti su tyrimo tikslais. Mes norime atsakyti į klausimą, kiek veiksmingai yra mm, finansuojami geležinkeliai ES ir e, kiek sėkmingai yra siekiamos e, ekonominės ir socialinės valstybių narių sanglaudos tiks, tikslai. Taip pat, e, kaip taip pat sėkmingai veikti vidaus rinkai, bendrai vidaus rinkai. Buvo ir papildomų klausimų šiame tyrimė, būtent įvairių geležinkelių po, projektų poveikis ir praeitie, ir ateityje. Ir aišku, mes kalbame apie politinius klausimus, kurie aktualūs um, šiame forume, būtent kaip atgaivinti geležinkelius ir kaip atrinkti tokius geležinkelių projektus, kurie, yra, mm, kurie turi pridėtinę europinę vertę. Tai tokie buvo klausimai šiame tyrime. Antroje skaidrėje jau matote, kad tai yra ir tyrimo, ir išvadų tokia samplaika. Sėkmės veiksniai ir kokios sąlygos lemia sėkmingą geležinkelių politiką. Mm. Matote šioje skaidrėje viską ir mokslinę literatūrą, kurie rėmėmės ir mūsų išvadas. Na ir pirmiausia, jeigu norime sėkmingos ES geležinkelių sistemos, tai valstybės narės turi paremti šį procesą, <coughs> paremti ir technologiją, ir organizavimą geležinkelių sistemos. Ir mes turime pirmiausia kurti konkurencingą geležinkelių sistemą, kur yra konkurencinga ir ilgojo maršruto. Uh, sistemoje, kaip Šiaurės Amerikoje. Pavyzdžiui, matome, kad tolimų nuotolių geležinkelių maršrutai gali būti sėkmingi. Na ir tam reikia visiškai sujungto geležinkelių tinklo Europoje, kad nebūtų e, kliučių kažkokių ir kad nebūtų organizacinių trikdžių Dar viena būtina sąlyga - standartizuotos technologijos. Būtent, kad būtų sukurtas vieningas geležinkelių tinklas. Ir ar bent jau, kad sistemos būtų mm, saveikios, kad nereikėtų keisti prie sienų lokomotyvų ir jų dalių. Dar viena svarbi sąlyga - sistema turi būti patogi, turi būti lengva nusipirkti bilietus Ir ta sistema turi būti greita. Ir kalbant apie krovinių vežimą, taip pat e, turi būti tinkamos rinkos sąlygos. Ir svarbu internalizuoti išorinės sąnaudas, kalbant apie visas transporto rušis. Kodėl mes neturime dar tokios sistemos? todėl kad e, turime nemažai kliučių, kurios trukdo įgyvendinti sėkmingą geležinkelių politiką ES. E, fragmentacija geležinkelių sektoriaus būtų viena tokių priežasčių, taip pat nepakankamai spartus naujų technologijų dėgymas rinkoje ir pernelik mažas rinkos spaudimas dėl to, kad valstybės narės subsidijuoja šią sritį. Na ir mes turime e, tikrai galvoti apie vidinį rinkos e, spaudimą, nes vystosi labai greitai ir kiti sektoriai kitose šalyse, ypač automobilių sektorius kitose šalyse ir ateityje galbūt bus automatizuoti sunkvežimiai, važinėjantis automagistralėmis be vairuotojų. Tai turime pagalvoti, kaip bus po 15-20 metų ir gali būti, kad iš tikrųjų rinkos, e, kad geležinkelių sektorius patirs e, didelį rinkos spaudimą. finansavimas praeitie ir ateityje numatomas ES geležinkelių sistemos. Mes čia parinkome keletą skaičių. 859 e, milijardus tiek buvo investuota laikotarpėje tarp 2000 ir 2006 ES 25 valstybėse narėse tuo metu ir iš to lėšų 112 milijardų buvo skirta geležinkeliams. Na ir apie 50 procentų šių lėšų buvo iš nacionalinių biudžeto. ES bendras finansavimas buvo 12 procentų. Kita dalis buvo iš paskolų nuosavo kapitalo ir kitų um, privačių fondų. Na ir um, galvojant apie bendras europinės finansavimo galimybės, matome, kad galima gauti finansavimą iš RDF, um, ES infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, um, projektų obligacijos, um, kiti fondai, kitos finansavimo galimybės egzistuoja tiems, kas nori įgyvendinti projektus. Bet ta finansavimo sistema yra sudėtinga, reikia tikrai nemažai konsultacijų, kad būtų parinktas optimaliausias finansavimo būdas. Taigi ateityje reikėtų šią sistemą paprastinti. Ir dabar, galvojant apie kitą programavimo laikotarpį, nuo 2007 iki 2013 ir kokios lėšos buvo skirtos geležinkeliams 82 milijardai buvo skirti iš RDF ir sanglaudos fondų ir iš šių lėšų 13,5 milijardų buvo skirta geležinkeliams. Ir dabar būsimas finansavimo laikotarpis. Galim palyginti skaičius laikotarpis nuo 2014 iki 2020. Skaičiai yra tokie apie 69 e, milijardai iš e, sanglaudos fondų ir RDF, dar 24 milijardai iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir tai iš principo panašus skaičiai, kokius matėme ankstesnėme finansavimo laikotarpėje gali iš EFSI būti dar skirta papildomai lėšų, tai skaičiai gali būti šiek tiek didesni, bet nežymiai. Na ir jeigu pažiūrėsime į pirmą laikotarpį kvietimo teikti paraškas, tas laikotarpis baigėsi šių metų pradžioje. Apie 11 milijardų tokia suma buvo skirta šiems projektams, apie 70 procentų e, šių lėšų skirta geležinkeliams. Jau minėjau, kad EFSI finansavimo galimybė egzistuoja ir e, tai reiškia, kad e, apie 2 milijardai atsimti iš um, CEF, iš um, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Kas aišku, galvojant apie ateitį, tai kad anksčiau pradėje buvo daugiau kalbama apie investicijas į naują infrastruktūrą, bet ateityje bus daugiau kalbama apie egzistuojančios infrastruktūros atnaujinimą. Kitoje skaidrėje pristatomi praktiniai pavyzdžiai. Mes atlikome keletą pavyzdžių analizę, nagrinėjome komisijos dokumentus ir stengiamės padaryti išvadas iš keturių išanalizuotų konkrečių pavyzdžių. Nakrinėjome keturis didelius europinius projektus, kuriems buvo skirtas nemažas finansavimas iš ES fondų. Pirmiausia, tai buvo ankstesnis 11 prioritėtinis projektas. Na ir Horizont jungtis, šis projektas buvo tikrai labai svarbus regionui Ir šitas e, projektas sujungė Orezundą ir Kopenhagos regioną ir užtikrino geresnį ryšį tarp dviejų regionų. Danai galėjo, pavyzdžiui, gyventi Švedijos e, regione, bet dirbti toliau Kopenhagoje. Ką dar svarbu paminėti čia, tai kad e, buvo sukurti ir jungiamieji projektai ar jungtis. Na ir tokios jungtis yra svarbios, kalbant apie didelius projektus. Ir šie projektai buvo susiję ir su geležinkeliu ir su kelių infrastruktūros finansavimu. Taigi, jeigu įmanoma, jeigu projektas leidžia, tai galima įgyvendinti tokį bendrą kelių ir geležinkelių projektą. Ir dar vienas projektas sujungęs kelis didelius Europos miestus Tai antras pavyzdys ir vėlgi tai yra didelis projektas, kuris buvo naudingas tiems didmešiams, kuriuos sujungė greitasis geležinkelis ir taip pat palankus e, pakeliui esantiems miestams, tokiems kaip Lilis, kas e, galbūt buvo ne visai tobula, tai kad buvo tam tikrų šešėlinių zonų tarp didelių uh, E, stočių, tokia kaip pavyzdžiui šiaurinė kalė dalis arba Kento regionas Junktinėje karalystėje, e, kurios nebuvo sujungtos e, su tuo greituoju geležinkeliu ir liko tokiamis šešėlinėmis zonomis. Tai į tai reikia atkreipti dėmesį, kad svarbu kurti jungtis ir prieigos kelius šalia esantiems regionams. Toliau pietvakarių Europos e, projektas. E, čia e, vėlgi projektas įgyvendintas Iberijos pusėsalėje, jungiantis Barceloną, toliau einantis link Prancūzijos. Ir čia greitojo geležinkelio infrastruktūros investicijos tikrai buvo uh, didelės, bet e, vėlgi galbūt nepakankamai prieigos e, kelių. Dar vienas praktinis pavyzdys - 22 prioritėtinis projektas. Koridorius e, nuo Dresdeno per Vengriją, Rumuniją, Bulgariją į Graikiją. Jungtesnėje skaidrėje tai buvo parodyta ir mūsų padaryta išvada, kad planavimas nebuvo galbūt pakankamas, tai nėra brandus koridorius, taip sakykime, ir mm, dalis mm, nuo Pravos iki Budapešto yra sėkminga dalis, e, tinkamai gyvendinama, bet pietinė dalis, nuo Budapešto iki Graikijos, šis ruožas vis dar turi tam tikrų planavimo trūkumų. Na ir galima paminėti, kad dėl politinių pokyčių Serbija turi galimybę tapusi šalimi kandidate mm, dalyvauti. Ir dar vienas ruožas - tiltas per Dunojų, mm, tokia projekto dalis, kur yra mm, dirbama ir prie kelių ir geležinkelių. E, projektą ir yra trūkumų susijusių su lėšų perkelimu ir projekto prioritetų perkelimu nuo kelių iki geležinkelio. Išvados dėl geležinkelių politikos veiksmingumo. Mes nagrinėjome pagrindinius e, eismo koridorius ir padarėme išvadą, e, kad įgyvendinant tarpvalstybinius projektus e, yra kuriama pridėtinė vertė, tai yra svarbus ES projektai, tai yra svarbus europinio tinklo elementai, bet nacionalinės politikos lygmenių dažnai uh, E, šiems e, projektams teigiamas nepakankamas prioritetas. Dar viena mūsų padaryta išvada dėl greito geležinkelio. Tai, kad iš tikrųjų geras požiūris jungti didelius miestus, didelės aglomeracijas Bet svarbu taip pat tokius greitojo geležinkelio ruožus jungti su regioniniais keliais. Minėjau 22 prioritetinį projektą ir atsakiau, kad gali reikėti kartais pritaikyti projektą atsižvelgiant į politinius pokyčius. Ir paskutinė skaidrė ir išvados dėl finansavimo schemų geležinkelio projektų yra prieinamos e, privačios lėšos geležinkelių projektų finansavimui, bet yra tam tikrų rinkos e, trūkumų dėl kurių sumažėja skiriamų lėšų kiekis, nes tiesiog yra nepakankamas, e, ne, nepakankama paklausa ir investuotojams taip pat nėra mm, suteikiamos e, tinkamos garantijos, nes investicijos į geležinkelius yra ilgalaikės, taigi jeigu graža nėra garantuota, mm, tai e, rizika tampa tiesiog per didelė investuotojams. Ir kadangi privačių, privataus finansavimo skiriama nepakankamai, tai reikia galvoti apie alternatyvaus finansavimo šaltinius. Ir viena galimybė yra įvairių fondų derinimas, lėšų iš įvairių šaltinių derinimas ir nacionalinės lėšos, ir ES lėšos. Minėjau keletą galimų šaltinių. Ir aišku, tai yra sudėtingas e, uždavinys, sudėtingas procesas ir reikia užtikrinti, kad e, būtų prieinamos tinkamos konsultacijos. Ir toliau kelių ir geležinkelių infrastruktūros finansavimo atskirimas. Tai būtų svarbus e, elementas yra tokių finansavimo galimybių, kurios remiasi privataus ir viešojo sektorių partnerystė. Na ir jeigu pažiūrėsime į Šveicarijos pavyzdį, galima būtų įsteigti tokį geležinkelių finansavimo fondą, bet reikėtų tam strateginio investicijų plano geležinkeliams ir manau, kad jau uh, E, kažkas panašaus į tą planą egzistuoja, kalbant apie tinklus. Ir e, reikia galvoti, iš kur būtų pritrauktos lėšos į šį fondą. Tai galėtų būti galbūt kūro e, mokesčiai ar PVM mokesčio dalis yra panašiai. Problem. Labai ačiū. Jūs sunaudojate 20 minučių, iš tiesų jums e, abie, abiems buvo numatyta tik 15 minučių. O, na tai aš jau galiu tada apsi, aprimti, nurimti. <clears throat> tada Markus Piper žodis dabar. Ačiū. Norėčiau padėkoti tyrimo autoriams. Šis tyrimas bus skirtas biudžeto kontrolės komitetui ir Europos liaudės partija. Jos iniciatyva tas tyrimas buvo užsakytas ir biudžeto kontrolės prasme mes e, tikrai gavome vertingos informacijos, e, ypač apie lėšų veiksmingą panaudojimą, turint omenyje, kad išvadose parašyta, kad e, kai kuriais atvejais netgi nežinoma, iš kur gaunamas finansavimas ir e, kuo mažesnis e, finansavimo apimtis, tuo sudėtingiau yra įrodyti pridedamą vertę, biudžeto kontrolės požiūrių, tam buvo įdomių dalykų, kuriuos išgirdome, tačiau šiandien mes esame transporto komitete, todėl būtų e, Taip pat galima padaryti atitinkamas išvadas, aš išmokau du dalykus, investuojant tarptautiniu mastu, tai e, abi šalis atskirai pridedamosios vertės nemato, tačiau jeigu akiniai yra šiek tiek prasivalomi ir tą įrodė jūsų tyrimas, tai e, tikrai galima Europos lygių ir ilgalaikėje perspektyvoje arba šiek tiek ilgesnė, turint omenyje, kad atskiri regionai glaudžiau bendrabiavo tarpusavyje, intensyvėja priekyba ir asmenų judėjimas ir man iš tiesų tai yra geriausi pavyzdžiai tie tarptautiniai investiciniai projektai, tarp valstybiniai, siekiant investicijų tvarumo. Todėl Darau taip pat atitinkamą išvadą, kad geležinkelių sektoriui labai sudėtinga pritraukti privačias investicijas, dažniausiai jo projektai finansuojami viešosiomis lėšomis. <clears throat> Kalbant apie tam tikrus projektus, kurie e, apriektų kelis e, <clears throat> kelias valstybės Nu, pavyzdžiui, Danija, Švedija, kuomet e, iš vienų transporto rūšių, pavyzdžiui, kelių transporto mokesčių gaunamos lėšos yra investuojamos į geležinkelių transportą, tai yra tikrai labai puikus pavyzdys, e, raginantis mus galbūt naujai pažvelgti į atskirų projektų vertinimą ir konkreti mintis būtų atsisakyti tos taktikos, siekiant savo atsiriekti tik garžiausius kasnelius, nes kai kurie investuotojai labai, aišku, nori tam e, tikras, e, sakykime, atkarpas investuoti, kurios atneša daug pelno, tačiau e, jiems suteikti galimybę valdyti atitinkamą transporto atšaką reikėtų tik tai tuo atveju, jeigu jie sutiktų investuoti ir į kitas mažiau ekonomiškai pelningas sritis ir sektorius, šiuo atveju ir geležinkelį, kalbant apie Europos e, finansinio stabilumo priemonę ir e, jos lėšomis vykdomas investicijas, tai mm, matome, kad viešo ir privataus sektoriaus investicijų susijimas nevyksta taip sklandžiai, galbūt kalė yra šiek tiek tik tai geresnis pavyzdys. <clears throat> Todėl aš manau, kad reikėtų šiek tiek pakeisti mąstymą ir e, taip pat ir investicijos į geržinkelio sektorių, transporto sektorių vertinti platesnių mastų galbūt dėl to, kad aš transporto komitete dar neilgą laiką dirbu, tačiau šis tyrimas dėl ypač konkrečių pavyzdžių susijusių su finansavimu, poveikiu skiriams regionams, finansavimo struktūra mums aiškiai parodė, kaip šie procesai iš tiesų vyksta valstybėse narėse ir aš manau, kad mums šis tyrimas tikrai turi būti naudingas, tik tai reikia padaryti tinkamas išvadas iš jos. Inės Ajalas Sender dabar kalbės. Eh, Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Ši studija labai įdomi, ačiū už ją. Turiu pasakyti, kad mane ji šiek tiek pribloškė, nes kiek aš matau, Paryžiaus e, įvairius projektus e, matuojant buvo taikomi skirtingi kriterijai. Mane stebina tai, kad jūs e, išskyrėte pirmojo atveju, skaitant ir Eurostar pavyzdį, didelę pasiektą sėkmę. Bet prisiminkime, kad Eurostaras patyrė labai daug problemų, ne tik finansinių Nežinau, ar e, galime Eurostar projektą traktuoti kaip sėkmingą. Taip, mes užteikėme tam tikrą sanglaudą, bet finansinė prasme nuostolių dar nemažai. Ta projektą jūs įvardinot kaip e, sėkmės pavyzdį, bet ar nepamiršot finansinių problemų? Netgi, kai finansinį paketą turėsime gyventi, turėsime numatyti tam tikrų uh, papildomų priemonių turėtumėm užtikrinti, kad būtų pasiektas ekonominis efektyvumas ir kad būtų išvengta tokių sunkumų, apie kokius jūs dabar kalbate. Kitas dalykas, jūs tyrėte keleivių transportą, bet neištyrėte e, krovinių transportą. E, kalbėjote apie du e, greituosius tinklus. Mane tiesą sakant nustebino tai, kad jūs kalbėjote apie Atlanto jūros, Viduržemio jūros, Pietričių Ispanijos dosijai ar planus Iberijos jūros planą, sakėte, kad tie tinklai yra patys seniausi, tarsi jie būtų buvę labai e, blogi. O po to e, suprantate, kad kai kuriais atvejais jums turizmas atrodo kaip palankus reiškinys, o kai kuriais atvejais nėra palankus. Mes e, tarsi išgirdome, kad problemos egzistuoja dėl turizmo ir gyventojų demografinė raida pietose yra tokia ir tokia. Man atrodo, kad pirmiausia turėtumėm taikyti visiems vienodus kriterijus. Ir galų gale aš matau, kad jūs pasitelkėte argumentus, kurie prieštarauja vienas kitam tarpusavyje. Turiu galvoje Eurostar projektą, kada jūs e, bandėte įvertinti jų energetinį efektyvumą ir panašiai. O tuo tarpu, kai kalbėjote apie Ispanijos viduržėmio jūros tinklą, e, buvo pastebėta tai, kas prarasta, kas nebuvo padaryta, betgi mes turėjome visą eilę oro transporto linijų uždaryti dėl Ispanijos greitojo traukinio atidarimo. Aš manau, kad čia jūs neįvertinote energetinio efektyvumo. Turėtų tai būti padaryta. Dar norėčiau Jums pateikti klausimą. Europos finansinio stabilumo priemonė EFSI. Kodėl jūsų akimis e FC atrodo e, kaip e, tokia išskirtinė priemonė. Mums atrodo, kad ji turėtų suvaidinti papildomą vaidmenį, kalbant apie Europos sujungimo tinklus. Nelabai matau, kokiu pagrindu jūs E, priemėte savo išvadas. Jūs nenaudojate tas pačias, tų pačių matavimo e, kriterijų. Nesakėt, kad turistai pasilieka Europos šiaurė ir nebeišvažiuoja, ir nekalbėjot apie tai, kad sanglaudos politikų nebe, e, problemų nebeliko pietuose. Aš manau, kad jūsų studijoje yra labai daug prieštaravimų. Turėtumėt visų pirma taikyti visiems vienodas matavimo priemonės. Karima. Ačiū Karima Deli, paskui Dominik Rikė Kalbėtojų sąrašas paskui jau bus uždarytas. Dabar Gezina Maisner. Ačiū. Taip pat liberalų frakcijos vardu už jūsų tyrimo išvadų pristatymą. Iš tiesų tas tyrimas labai įdomus. Pradžioje minėjote, kad e, jungtinėse valstijose yra sėkmingai pritraukiamos investicijos į e, tolimojo susisiekimo geležinkelių transportą. Tačiau JAF galbūt šiek tiek kitoks požiūris vyrauja geležinkelio transportą kitokia sistema, kadangi Junktinėse valstijose daugiau krovinių yra gabenama geležinkelio transportu, tuo tarpu mūsųse daugiau keleivių pervežama, pervežama Jūs taip pat minėjote ir kitą atskirą atvejį, tai yra e, tą maršrutą geležinkelio nuo Drezino Pragos į Budapešto ir Atėnų. Taigi, kokių priemonių būtų galima imtis, kad šis transporto koridorius geležinkelio būtų e, tinkamiau statomas, šis projektas būtų tinkamiau įgyvendinamas. Man šiuo atveju yra labai svarbu ir mūsų siekis E, tiek pasitelkus infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, tiek EFSI pritrauktume privataus kapitalo įvykdamus projektus. Tuo tarpu 123 puslapyje, ten, kur jūs kalbate apie tai, iš kur lėšos yra gaunamos, tai ten nėra minimi privatus investuotojai. Jūs minite tik tai kitus šaltinius arba nežinomus šaltinius, ar tarp jų yra privačių investuotojų, jeigu taip, kiek Ir dar vienas klausimas, kadangi minite Šveicariją, žinome, kad Šveicarija daug valstybinių lėšų skiria geležinkelio transportui, todėl kad privataus sektorius paprasčiausiai neįmanoma ten pritraukti. Noriu paklausti, ar apskritai įmanoma privatų sektorių pritraukti geležinkelio infrastruktūros finansavimą, ar tik tai būtų galima tuo e, pavyzdžiui remiantis, kurį Markus Piper pristatė, kuomet kelių transporto atkarpa yra suteikiama finansuoti privačiam sektoriui, tą būtų galima padaryti tik tai, jeigu investuoja geležinkelį, karimą dėlį dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū šią studiją, turiu keletą klausimų. Pirmiausia, remiantis jūsų studiją, ar galėtumėme, galėtumėte jūs mus patikrinti, kad Europos komisija užtikrins tik dviejų paskutinių metų finansavimą Europos geležinkeliams ir kad tas finansavimas atitiks papildomai vertei, kuri yra numatyta reglamente, ar tai būtų RTET e ar Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Ar galėtumėt pateikti pavyzdį, kuris parodytų bendrą finansavimą Europos e, žemynų tinkluose pasinaudojant mano minėtus reglamentus. Aš žinau, kad kolegas tas temas labai gerai pažįsta, bet ar projektų bendras finansavimas Bazelio Liono Turino tunelio finansavimas, ar atitinka ES keliamus skaidrumo kriterijus? Dar vienas dalykas. Savo studijoje jūs minėjote BPKAL E, žymai greitojo traukinio projektą, greitojo geležinkelio projektą. Ar galėtumėt e, pateikti e, jį kaip pavyzdį tarptautinio tinklo, tai yra projekto vienas iš reikalavimų, ir ar tai nėra koks nors tiesiog regioninis klasikinis geležinkelis, nes neretai matom, kad tokio pobūdžio tinklai tiesiog pradingsta Ir pasiekmes yra e, labai akivaizdžios. Iš karto pradame naudoti daugiau automobilių, taigi padariniai e, aplinkos apsaugai daromi. Ar tai nebus tik tai kažkoks reikalavimas, kad e, visi COP21 įsipareigojimus prisijima ir turi stengtis juos įgyventi? Dominik Rikė. Dominik Rikė. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad jau pirmoji problema yra išriškėjusi iš pasisakusiųjų, kurie kalbėjo prieš mane. Šį studiją atliko Kokobu, o ne transporto komitetas. Taigi, e, studijos atlikimo būdas nebūtinai atitinka mums rūpimiems, e, mūsų, mūsų pageidavimams. E, iš karto kilo bejonių dėl pasirinktų uh, transporto vertinimo kriterijų ir dėl finansavimo vertinimo kriterijų. E, aš norėčiau paklausti, koks yra santykis tarp rezultatų ir efektyvumo. Kokiu pagrindu jūs vertinate e, rezultatą ir efektyvumą e, Europos finansavimo šviesoje? Dar vienas dalykas. <coughs> E, bendrai pasaulyje e, geležinkelių vartojimas mažėja. Ir e, yra pastebima tendencija, pagal daugiametę finansavimo programą skirti daugiau lėšų geležinkeliui, tačiau tuo pat metu matom, kad geležinkelio transportas e, traukiasi ir e, jo efektyvumas mažėja. Buvo pateikta klausimų, aš nežinau, ar jūs galėsite juos atsakyti, dėl Europos organizacijų vykdomo Europos finansavimo efektyvumo analizės. Ar jūs neplanuojate išbraukti transportą iš regionų fondų konkurencingumo dalies? Ar negalvojate, kad Europos infrastruktūros sunkų sujungimo sistemoje tik tai finansavimas bus numatomas. Apie tai jau keletą metų mes kalbame ir kiek žinau, šis komitetas yra parengęs rezoliuciją to klausimu. Ar galėtume šiek tiek paaiškinti? Dar vienas dalykas. E, sąlygos vertinimo. E, galbūt ne apie tai jūs šiekit kalbėti, bet mes kalbėjome apie e, viešojo finansavimo sąlygas, apie tai nebuvo pakankamai daug kalbėta. Ir kitas pastebėjimas nėra pasiekta finansinio pelno iš geležinkelių infrastruktūros. Ta tema yra labai aktuali mums ir mes norėtumėm sužinoti, kaip privatus sektorius galėtų įsikišti šiuo atveju. Keletas kalbėjusių minėjo EFSI priemonę, galbūt tai galėtų pagal tam tikras sąlygas būti panaudota, kad galėtumėm pakeisti e, viešai finansavimą, Europos finansavimą. Bet e, nepamirškime, kad EFSI įgyvendinimas reikalauja, kad investicijos atneštų pelną. Ar jūs galite įsakyti kokius nors kriterijus, pagal kurias būtų įvertinta, ar investicijos atneš pelno, ar tikrai bus sukurta papildomas vertės Europai? Kitaip tariant, ar pelninga, ar rentabilu mesti pinigus į geležinkelių infrastruktūrą, nes e, ta tema, žinia, bus labai aktuali mums per artimiausius turbūt dešimt metų. Dar vienas dalykas kuris, man atrodo, labai svarbus ir keletas prieš mane kalbėjusių tai minėjo, ar yra noras visos Europos mastu siekti geležinkelio aiškaus efektyvumo naudingumo. Žinom, kad nacionaliniai modeliai ES egzistuoja, monopolijos egzistuoja daugelį valstybių narių. Prancūzijoje mes žinome, kaip yra, e, ten rinka yra visiškai liberali, bet uh, Ar manote, kad verta investuoti į Europos meno geležinkelius? Ir kitas dalykas, ar pakanka intereso sukurti Europos geležinkelį? Ar e, mes e, esame suinteresuoti, ar manome, kad yra įmanoma sukurti pakankamai efektyvų tarptautinį geležinkelį Europos Sąjungoje? Ar apsimokės, pažiūrėjau, trijų tūkstančių kilometrų e, maršrutą nutiesti. Tokie klausimai mums nuolat iškyla ir juos turime atsakyti, nes jie gyvybiškai svarbus galvojant apie ateities planus. E, trečiasis paketas, kuriame kalbame apie e, rinkos e, valdyseną, apie viešųjų pinigų paskirsimą. Kaip jūsų nuomonė atrodo, ar yra naudinga ar nenaudinga įtraukti privačias lėšas, kokio pelno jos gali atnešti ir kaip jūs pagal savo studiją galėtumėt, kokių pagal savo studiją galėtumėt pateikti pamokų ateičiai iš praeities? Ačiū, aš taip pat porą pastebėjimų turėčiau, minėjote teigiamus pavyzdžius, pavyzdžiui, apie tiltą. Ir čia pritariu, kad uh, šiuo atveju šį projektą įgyvendinant e, tilto e, e, nebuvo tokių rimtų visuomeninių diskusijų kaip kitus projektus organizuojant, tai taip pat ir kalbant apie tunelį Liono Turino ir lygiai taip pat džiaugiuosi, kad Transrapid projektas tarp Berlyno ir Hamburgo nebuvo įgyvendintas, nes būtų kainavęs labai daug ir taip pat e, Reino, Maino ir Dunojaus e, kanalas. Manau, kad šis projektas buvo pati didžiausia kvailystė nuo Babelio bokšto statybos laikų. Vokietijos transporto ministras niekaip negalėjo apsispręsti, e, ar pritarti ar nepritarti šiam projektui. Taigi klausimas yra Ar e, negalima būtų nustatyti aišku kriterijų, pagal kurios būtų e, lengviau nuspręsti ir skirti paramą konkretiems projektams, tarkim, ar tunelį statyti, ar e, statyti kitą transporto infrastruktūrą, sakykime, Graikijoje, kur eitų per Panoniją žemumą. Ir, ir aš Vokietijoje nemažai projektų esu prižiūrėjęs transporto ir galiu pateikti labai daug pavyzdžių. Pavyzdžiui, susijusiu su Štutgarto projektu geležinkelio Tam, kad būtų galima sutaupyti 10 minučių laiko, yra investuojama 10 milijardų ir tuo tarpu atitinkamas transporto projektas, kuris sujungtų geležinkelio keliu Berliną ir Vroclavą, yra šiuo metu nevykdomas. Aš manau, kad europinė pridedamoji vertė yra sukūriama geriausių atveju ten arba geriausia yra ten, kur yra užpildomos tos spragos, kurios atsirado ypač po antrojo pasaulinio karo. Taigi vienas dalykas yra akivaizdus, mes negalime vadovautis vien tik tai finansiniais kriterijais, reikia skatinti Europos integraciją, kurti naujas darbo vietas ir kovoti su klimato kaita, todėl mums reikia ekologinio geležinkelio transportą ir taip pat e, išorės e, sąnaudų perkelimas į vidų yra labai svarbus. E, taip pat būtina užtikrinti konkuravimą tarp atskirų transporto šakų, nes tai yra blogas socializmo palikimas ir tas konkuravimas, e, tiksliau jo nebuvimas šiandien neigiamai veikia ekologinės transporto šakas. Man tuo tarpu saro įspūdis, kad ypač įgyvendinant stambius transporto projektus e, įvažių dalykais nepakankamai rūpinamasi taip pat. Taigi jums dabar galimybė atsakyti klausimus. Ačiū, ponė Kramerį atsakysiu Jums vokiškai, nes paklausėte vokiškai ir pradėsiu nuo Jūsų paskutinio klausimo, ponas Sušadė, bet atsakysiu kitus Jūsų klausimus. Taigi, pirmiausia, pana Kramer, jūs kalbėjote apie tai, kad regioniam transportui nepakankamai dėmesio skiriama, lyginant su, su e, greitaigiais traukiniais ir su ilgo nuotolio geležinkelio projektais, žinoma, regioniniai projektai sulaukia mažiau dėmesio, pavyzdžiui, koridorius Londonas, Paryžius, Briuselis, Amsterdamas, Frankfurtas. E, šį projektą gyvendinant e, praktiškai e, nekreipiamas dėmesys į E, prisijungimą regionų atskirų prie šių geležinkelio atšakų. Ir dėl to e, regionai e, praktiškai lieka šiek tiek pamiršti. Šis klausimas reikėtų atsisakyti greitaigių traukinių projekto, mano manimų visiškai ne, nes priešingų atveju mes ateityje nesugebėsime konkuruoti su aviacijos transportu. Trečias klausimas, kokie projektai Stuttgartas 21, 10 milijardų skirta, jeigu ta suma nepadidės, tai aš džiaugčiausi, tačiau panašu, kad prireiks daugiau lėšų ir aš manau, kad e, su tais pinigais, kurie viršys tą 10 milijardų, tą 10 milijardų sumą būtų galima tarp valstybinę gelžinkelio atšaką pastatyti ir suintensyvinti, suintensyvinti, suintensyvinti tarp valstybinį geležinkelio susisiekimą tarp Vokietijos ir Austrijos. Ir tai kainuotų milijardą eurų, 10 procentų Stuttgartas e, 21 projekto biudžeto dėl pridedamosios vertės ši tema yra minima labai dažnai, kadangi įstatymė yra minima pridedamoji europinė vertė, kyla klausimas, kas tai yra paprasta e, apibrėžti. Tai yra papildoma nauda, kuri yra gaunama projektą rengiant ir planuojant europinių lygmenių, o ne regioninių arba nacionalinių lygmenių. Taip galima apskaičiuoti europinių lygmenių sukūrimą pridedamąją vertę. Ir žinoma, dar reikia kalbėti ne tik apie pridedamą vertę transporto prasme, tačiau taip pat ir ekologinė, transporto integravimo, ekologinė nauda, transporto integravimo ir jeigu mes tačiau visuomet bandysime vis labiau nutolti nuo finansinių dalykų, tai bus vis sudėtingiau europinė pridedamąją vertę apskaičiuoti ir įvertinti, todėl būtina skatinti europiniu lygiu labiau atsižvelgti į uh, šių projektų atnešama būtent mano minėta ekologinė ir kitokia nauda. Kalbant apie regioninį poveikį, jis išriškėja e, galbūt per 15-20 metų, o ne per pirmosius dviejus metus po projekto gyvenimo. Ir būtent čia reikia sukaupti pakankamai drąsos tam, kad būtų galima išvelgti tą naudą atskiriems regionams. Ir aš esu vienas iš tų kurie linkia prognozuoti, todėl manau, kad reikia turėti ir sukaupti pakankamai drąsos tam, kad būtų galima investuoti į atskirus regionus, išvelgiant tų regionų finansavimą, nes jeigu niekieno žemėje mes pastatysime greitaigio traukinio geležinkelio bėgius, tai žinoma, tai jokiems regionams jokios papildomos naštos net neš tiek būtų atsakant į tą jūsų klausimą. Dar buvo užduotas klausimas, pono Rikė, dėl e, veiksmingumo. Kas yra tas veiksmingumas? Finansinių lygių būtų galima tai pakankamai lengvai apibrėžti, tačiau kai mes nuo ekonominio rentabilumo ir finansinio aspektų šiek tiek atsiribojame, tai jau po to sunkiau yra tuos apibrėžimus e, nustatyti. Todėl manau, kad pirmiausia reikėtų pagalvoti, e, kokiu tikslu siekiama atitinkamomis investicijomis ir po to jau įvertinti, kokiu lygiu tos investicijos padėjo pasiekti užsibrieštų tikslų. Kitas klausimas dėl atitinkamo papildomo poveikio. Na, tikslai, taip pat ir geležinkelio infrastruktūros projektų yra išdėstyti tiek ekologiniai, tiek finansiniai, tiek socialiniai baltosiose knygose, taip pat ir tikslai susijęs su regioninė integracija Čia geležinkelio transportui tenka labai svarbus vaidmuo ir mes turime apsispręsti, ar norime, kad geležinkelis išliktų ar nenorime. Jeigu norime, tai turime steigti finansinę paramą. Na ir dabar klausimas, kaip tą finansinę paramą galima būtų steigti tikrai nepasitelkus vien tik privačias investicijas. Tai reiškia pasirinktas kelias pritraukti privatų kapitalą nėra pakankamos. Aš netmetu tokios galimybės, tačiau jos nėra pakankamos. Būtina visuomet suteikti valstybinės garantijas. Priešingų atveju nepritrauksime privataus kapitalo ir čia aš išvelgiu atitinkamas grėsmės viešo ir privataus kapitalo partnerysčių projektų, kuomet 50 ar 40 procentų projekto finansuojama rizikos kapitalo lėšomis, tai e, privatus investuotojai daug labiau tokiais atvejais yra linkę pasinaudoti valstybinėmis lėšomis, viešosiomis lėšomis, o nesiekti užsibrėžtų tikslų. Todėl aš pasisakyčiau už tai, kad jeigu 50 procentų investicijų yra susijusios su E, rizikos kapitalo dalyvavimu, tai būtina e, užkirsti kelią, kad privatininkai nepasinaudotų e, valstybinėmis arba viešosiomis lėšomis ir neprisipildytų savo kišenių. Dar kolega papildymui, pavyzdžiui, kaip reikėtų pritaikyti atskirius projektus PB22, sakykime, projektas būtų galima diskutuoti apie tai, turint omenyje, kad pavyzdžiui, ta viena geležinkelio atšaka kitose nebus tokia paklausi kaip kita. Ypač e, turint omenyje, kad ir per Serbiją dar e, yra nutiesta atitinkama geležinkelio atšaka, taigi galbūt e, reikėtų tinkamiau pasinaudoti dabar jau esančią infrastruktūrą ir to geležinkelio koridoriumi, kuris eina per Serbiją. Taip pat, e, priimdami sprendimus, mes turėtume atsižvelgti tiek į finansinį rentabilumą, kuris e, geležinkelio transporto projektus įgyvendinant e, praktiškai neįmanomas, nes būtina užtikrinti visuotinės svarbos paslaugų tiekimą ir žvelgti kitus aspektus. Pirmininkas, ačiū. Kalbėtoja kalba neišjungus mikrofono vertėjai negirdi. Jūsų e, matavimas yra labai subjektivus. Sakot, kad koridorius šiaurėje yra sėkmingas, o pietuose nesėkmingas, bet uh, vertimo kriterijus skirtingai taikinat. Bet e, viduržėmio jūros regione keičiasi e, pati sistema, jūsų kriterijai, jūsų pasirinktas požiūris yra klaidingas. Aš tą norėjau pasakyti, norėjau komentaro iš jūsų tuo klausimu. Kodėl dabargi Eurostar projektas yra sėkmingas, daugiau negu šimtas e, procentų pelnas pasiektas, o to tarpu pietuose problemos su gyventojais, problemos su turizmu, problemos su viskuo. Atsiprašau, bet jūs turbūt neteisingai supravot, mes nekritikavom turizmo. Ir mes laikėmės tų pačių priemonių, tų pačių uh, kriterijų, tų pačių matmenų, tai, tas pačius matmenis taikėme visose studijose. Todėl galima sakyti, kad klaida yra matuoti šiaurinius projektus skirtingai negu pietinius. Pažiūrėkite euro Prostar projektą, e, kurį mes vertiname palankiai, nes pirmiausia, tai finansiškai sėkmingas projektas, ekologiškai sėkmingai projektas ir trečias dalykas, integravimo požiūrių jis yra labai sėkmingas. Pažiūrėkite į integravimo e, projektus e, tarp Danijos ir Švedijos pramonės šakų, tarp universitetų ir panašiai. Ta pati kriterijų pritaikėme ir pietums Čia turime pasakyti, kad Ispanijoje buvo bandoma išspręsti regioninės problemas, kurios yra siejamos su greitaisiais traukiniais, e, įvedant greituosius tinklus. Ten e, vienam gyventojui tenka daugiausia pasaulyje greitojo, greitųjų traukinių. Ispanija yra čempionė pasaulyje. Penkis kart daugiau, mažiau keleivių turite negu Prancūzija. Ir dešimt kartų mažiau keleivių negu Japonija. Todėl negalim sakyti, kad tai yra finansinė programa. Okay. Leisime dar ponui Rotingart e, atsisakyti, o po to jau nebetesime diskusijos. Aš tik tai padariau išvadą, kad šis projektas finansinė prasme nesibaigė sėkmingai, nebuvo sėkmingas. Pone Jar, Sender kalba be mikrofono. Pone Jalas, Sender galbūt jūs. Uh, dvišaliais pagrindais galėsite dar daugiau informacijos gauti apie šį aspektą. Mes dar turime svarstyti kitus darbo tvarkės klausimus. Noriu padėkoti pranešėjams už šio tyrimo pristatymą ir tyrimą mes dar įdėmiai pasiskaitysime bei jo išvadas ir aptarsime. Ačiū. Ganz ruhig ist. Ihnen ist es passiert oft, dass man eine Frage stellt und man kriegt. Na, ne, ne vieną kartą pasitaiko jau, kad ir užduodamas klausimas, į kurį nepateikiamas atsakymas ir galima buvo po to papildomą klausimą užduoti. Manau, kad čia vyko nesusipratimas, tačiau viską galėsime išsiaiškinti. Dabar pereikime prie penkto darbo atvarkės klausimo, tai yra diskusija su E, komisijos atstovais ir suinteresuotais subjektais su Uberio tema. Tris ekspertus pasikvietėme, Megin, Nilsen, Parilo. Ir dabar kiekvienos teiksime po 8 minutės. Pirmasis kalbės 8 minutės. Ponas Meginis yra Uberio e, atstovas atsakingas už e, rytų ir vidurio regionus. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmi parlamento nariai, ponai ir ponės, man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Keturis metus jau Uberis veikia Europoje, iš viso egzistuoja daugiau nei penkerius metus. Ir dabar mes veikiame 67 pasaulio šalyse, ES 23 iš 28 valstybių narių ir kitose trijose valstybėse narėse pradėsime savo veiklą iš karto po naujų metų. Apie 3 milijonus reisų iš karto padarome per dieną Kaip ir bet kuri sėkminga naujai įsisteigusi įmonė, mes per pastarosius keturis metus tikrai ne, nemažai išmokome ir mokomės, aišku, iš tų klaidų, kurias ir patys padarėme. Bet optimistiškai žiūrime į mūsų kompanijos ateitį čia Europos Sąjungoje. Ir norėčiau pakalbėti apie tai, kaip naujos mobilumo paslaugos, besiriminčios technologiją, galėtų ir turėtų būti reglamentuojamos ir ES ir kitur. Mes sveikiname šio komiteto pranešimą dėl tvaraus miestų judumo. Ten yra mm, raginama įsteigti e, reglamentavimo sistemą, e, pagal kurią būtų išnaudojami tinkami, tinkamai esantis ištekliai. Kadangi reglamentavimo sistemų tokiams įmonėms kaip mūsų pastarojų metų nebuvo, e, daugelėje pasaulio šalių dabar naujai siekiama reglamentuoti tas paslaugas, kurios anksčiau neegzistavo iki kol neišplito išmanieji telefonai. Ir mes manome, kad e, ateityje bus būtina rasti tinkamą reglamentavimo sistemą, e, pagal kurią būtų prisitaikoma prie inovacijų, taip pat ir judumo srityje. Mes esame pasirengę kalbėti su reguliavimo institucijomis ES valstybėse narise ir čia, aišku, Europos parlamente. Na, mes kalbame apie rinką. Viena vertus yra vartotojai, paklausa, kita vertus Um, vairuotojai. Vairuotojams nauda yra labai paprasta. Tiksliau, um, vartotojams viskas labai paprasta, paspaudi mygtuką ir užsisakai um, automobilį. Nereikia iš ankstinės registracijos ir nereikia tiesiog gatvėje laukti automobilio. Tai yra labai paprasta paslauga, kuri būtent dėl savo paprastumo išpopuliarėjo. Ir galima pasakyti, kad tai yra labai saugi paslauga, mm, populiari tose miestuose, kur ypač nėra išvystyto viešojo transporto tinklo. Ir netgi tose valstybėse narėse, kur yra labai išvystytas viešojo transporto tinklas, vis tiek yra tokių transporto dikumų, galima sakyti. Mm, taigi, Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes nelaikome Uberio kaip um, kažkokios alternatyvios e, šakos. Tai yra papildanti egzistuojančius transporto tinklų sistema. Ir nebandoma čia užsidirbti mažinant vairuotojų uždarbį, bet tiesiog didinant uh, vartotojų ir vairuotojų susijimą. Išmaniojo telefono pagalba tiesiog paprasčiau yra užmėgsti kontaktą ir 70 procentų išmaniųjų telefonų naudojimų pasaulyje yra naudojama Europos Sąjungoje. Taigi, žinome, kad pagal Galilėjo projektą, yra siunčiami palidovai į kosmosą ir taip pat naudojamasi iš dalies šiame Uberio projekte. Na ir ši... Uberis yra įdomus ne vien viešojo transporto požiūriu, bet ir aplinkosauginiu, pavyzdžiui, požiūriu. Žinome, kad skatiname bendrą vartojimą E, bendrą naudojimąsi automobiliai. Žinome, kad dar 80-metyje apie šią koncepciją buvo kalbama, bet iki šiol tai nebuvo įgyvendinta. Ir San Franciske, pavyzdžiui, apie 50 e, procentų visų Uberio paslaugų yra Uber Pool vadinamos paslaugos, tai yra bendros e, paslaugos, kai keli keleiviai dalyjasi viena vienu automobiliu. Taigi vietoj to, kad vežtų, pavyzdžiui, 5 ar 8 žmonės, tas pats automobilis veža, pavyzdžiui, 40 žmonių per dieną. Ir dabar dabartinės tendencijos yra tik pradžia. Kuo naudinga ši Uberio sistema vairuotojui? Tai taip pat paprastumas, pirmiausia, didelis privalumas. Vėlgi, paspaudi mygtuką ir turi darbo. Vairuotojai gali patys pasirinkti, kada jie naudojasi programėlė, kada dirba, kaip ilgai dirba ir gali priderinti savo darbą su šeimos, savo asmeniniu gyvenimu, mokymusi, pavyzdžiui. Taigi darbas nevaldo jų gyvenimo, taip sakant, ir apie pusantro milijonų žmonių dabar pasaulyje naudojasi uh, šią paslaugą ir dirba vairuotojais arba visą darbo laiką arba dalį darbo laiko. 4000 vairuotojų yra JAV Uberio sistemoje ir labai didelė dalis jų dirba dalį darbo dienos, taigi jiems tai yra papildomos e, pajamos. Na ir čia ES mm, mes matome susiskaldimą to, kas, e, ką siekiama paversti bendrą rinką. Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, yra mm, tūkstančiai licencijuotų profesionalių e, vairuotojų, kurie dirba mm, Uberiui, Paryžiuje apie 12 tūkstančių vairuotojų. Ir 25 procentai šių žmonių apskaitai neturėjo darbo, kol nepradėjo mm, dirbti su Uberiu. Ir didelis procentas jų buvo ilgalaikiai bedarbiai. Tai tiek trumpai, aš mielai atsakysiu į klausimus, jeigu leis laikas ir pirmininkas, bet Uberiu didelė garbė dalyvauti šiandien čia, mes dirbame esame pasirengę dirbti su jūsų komitetu ir ITRE ir IMKO e, komitetuose, parengti jūsų kolegų pranešimai dėl bendrosios rinkos ir mes e, siūlome pasvarstyti e, tas technologijos, kurios padeda kurti bendrą rinką. Ačiū. Ačiū už jūsų pranešimą. Dabar žodis teikiamas Michaeliui Nilsonui. Jis yra tarptautinės. Uh, kelių sąjungos, e, Europos sąjungos atsibės vadovas. Jis jau nekartą pas mus lankėsi, taigi jums žodis. Ačiū, ponė Kramerė, ačiū gerbėjim parlamento nariai už tai, kad mane dar kartą pasikvietėte. Dar kartą dėkoju Jums, kad e, kalbate temą, kuri mums tokia artima. Aptarėme temą, kuri mums labai svarbi e, dažnai kalbam apie sunkvežimių transportą, ponas Krameris ir aš tą temą labai domės, bet lygiai taip pat mes ir e, kolektyviniam vadinamam transportą atstovavime, tai autobusai, taksi ir panašiai. Ir tai darome viso pasaulio mastu. Dalymosi ekonomika tai yra tai, e, kas atsispindi tokiose bendrovėse kaip Uberis ir panašiai. Dalinimasis ekonomika reiškia, kad e, ne pelną dalinamės, bet dalinamės su tur, turimu turtu. Uber e, bendrovė kuria e, įmonės turtą ir suteikia tam tikrą galę atskirai e, įmoniai. Tai mums, mūsų akimis, nėra tikra dalymosi ekonomika. E, šis nuotrauka padaryta Maskvos oro uoste. E, Ir čia yra e, smulkiomis raidėmis parašyta, e, saugokities privačių taksistų paslaugų. E, gali būti, kad jie jūs apgaus, saugumas taip pat negarantuotas. Tokių įspėjimų mes neturime Europoje, o to reikėtų, bet turime susikūrę taisyklės. Tos taisyklės turėtų būti taikomos, visi jas turėtų gerbti ir konkurencija turėtų būti teisinga. Vadinasi, taisyklės turi būti taikomos absoliučiai visiems. Mūsų nuomonė ir Uber. Uh, E, matydami tokį e, ženklą ant automobilio e, ir matydami tokį ženklą, kokį čia matote kairėje savo telefone, turėtume būti garantuoti, kad bus taikomos tos pačios kelionių vežėjo E, veiklai taisyklės. Mes nesam tikri, kad taip iš tiesų yra. Mes norim, kad gydytojai, juristai, teisėjai ar architektai e, būtų profesionaliai akredituoti. Ar mes norime, kad mus aptarnautų neprofesionalus ne, ne vairuotojai? Ne, turbūt ne. Lygiai taip pat kaip ir kitų profesijų atstovų turėtumėm užtikrinti, kad saugumas, sauga, geras e, vairuotojų pasirengimas, deramos socialinio darbo apsaugos sąlygos būtų užtikrintos visiems siekiantiems pelno. Deja, mums Uber yra tik tai e, e dispečerinis punktas, nors jie sako, kad jie veikia per internetą, per interneto specialią programą, bet iš esmės jiegi tik sujungia vairuotojus ir Europos piliečius, kuriems reikia tokių paslaugų. Ne tik mes manome, kad visi pervežantys žmonės pelningai turėtų būti profesionalai, Uber dabar jau 25 valstybės yra uždrausas. Apie tai turbūt pamiršot paminėti. Šiandien jau 25 valstybės uždraudė Uber. Prancūzijoje, kur jūs teigiate, kad Uber e, yra labai paplitęs, e, viskas prasidėjo nuo Uber Pop. E, Uber Pop egzistavo tol, kol jūsų pora vadovų atsidūrė kalėjime ir tada pradėjote dirbti tik su licenzijuotais vairuotojais. Europoje leisti tokių veiklos sąlygų negalime, niekur pasaulyje tai nebūtų, neturi būti leidžiama. Jeigu mums taisyklės nepatinka, mes turime jas keisti, bet jeigu jos egzistuoja, jas turime uh, taikyti. Uh, panašų pavyzdį galėčiau pateikti, vadinamieji uh, e, 20-25 metrų monsteriniai uh, sunkvežimiai E, jeigu toks vairuotojas būtų sustabdytas, jis mokėtų didelę baudą, tokie sunkvežimiai neturi būti leidžiami lygiai, tą pat turėtumėm daryti su Uber vairuotojais. su ICF mes bendradarbiavom ir tarptautinė darbo bendra organizacija taip pat paskelbė e, darbo standartų e, deklaraciją. Ja mes visi Europoje palaikome, todėl E, įdarbinant žmonės turėtų būti taikomi vienodi standartai kaip ir kitus, kitose srityse. Todėl mes turime sukurti visos Europos masto gairės, geros praktikos e, pavyzdžius turėtumėm skelbti, turėtų būti sukurtos taisyklės ir skelbiamos vartotojams, kad vartotojai žinotų, kaip veikia vežėjai, nes taksistai yra e, viešojo transporto dalis. Viešojo transporto operatoriai turi tenkinti piliečių interesus. Jie turi galėti vežti neįgalius žmonės, jie turi aptarnauti žmonės, kai e, e, paklausa yra nedidelė ir galbūt kašt, e, tarifai yra mažesni. Uber tokiais atvejais netarnauja turėtumėm sukurti vienodas konkurencinės taisyklės ir sukurti aiškias e, žaidimo taisyklės. Uber ką tik sakė, kad jie e, veikia transporto dykumoje. Kiek aš žinau, Uberis veikia tik tai stambiuosiuose Europos miestuose, niekur kitur jų nerasi, ogi stambiuosiuose miestuose yra daugybė visokiausių pervežimo galimybių. Taigi panašu, kad jie vis tik siekia pelno. E, panašu, kad e, gali jums pasirodyti, kad mes neremiame inovacijų. Mes remiame inovacijas, milijonus tam išleidžiame, taip pat mes pasisakom už mokesčių inovacijas. Mes savo organizacijoje IRU sukūrėme pasaulinį taksi tinklą. Kasgi tai yra? Čia yra tinklas, kuriam nustatyti kokybės kriterijai. Turbūt mes visi esame susidūrę su uh, netinkamais taksi vairuotojais ir sakom, kad reikia geresnės e, aptarnavimo kokybės. Taigi sukūrėme kokybės kriterijus, kuriuos turi tenkinti visos taksi bendrovės. Paskui žiūrim į internetinės programėlės, taksi vežėjams. Kai tik atsirado telefonai mobilus, iš karto atsirado programėlės taksistams. Nieko čia naujo nėra, tai egzistuoja jau kurį laiką. Bet iki pat šio <coughs> taksi programėlės buvo vietos masto, jos aprūpindavo tik tai miestą, regioną ar tam tikrą kvartalą. Taigi kas dabar darosi? Mes savo e, IRU tinkle sujungiame visas tas programėlės ir tos vietos masto programėlės tapo pasaulinėmis programėlėmis. Ir dabar matote, kad žaliai yra pažymėta visa uh, E, bendroji sistema ir dabar per mūsų programą e, pasaulinį taksi tinklą sujungiame 2,5 milijardo e, taksi rinką, sukūrėme 350 tūkstančių darbo vietų kiekvieną dieną. Ir Uber sako, kad jie išrado tokias technologijas. Nieko naujo jie neišrado, tai jau egzistavo kurį laiką. Jie greičiausiai dabartinėse teisės aktuose tik tai žvelgia tam tikrus spragų, kuriomis pasinaudoja. O taip neturėtų būti ir tai neturėtume leisti. Manome, kad visi piliečiai, visi jūs turite teisę į kokybiškas saugias paslaugas, kurias teiktų bet, kurie, bet kurios transporto rušies vežėjai, skaitant taksistus, bet tai reiškia, kad privalome užtikrinti tam tikrą saugos lygį, saugumo lygį, padarės darbo sąlygas vairuotojams, Mes įmonių bendrovių atstovai esame už tai atsakingi, Uber bendrovė taip pat už tai turėtų būti atsakinga ir tuo pat metu, žinoma, mes ieškome novatoriškų taksi teikimo paslaugų. Ka, štai čia matote e, taksi automobilius, kurie yra elektriniai ir e, jie visai neteršia aplinkos. Taigi taksistų, taksi sektoriuje mes e, taikome labai daug naujovių ir stengiamės išplėtoti šį sektorių kiek tik įmanoma. Ačiū Michaeliu Nilsenui. Dabar kalbės Roberto Parilo, e, Europos transporto darbuotojų konfederacijos atstovas. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Ačiū taip pat ir parlamento nariams ETF vardu turėti galimybę pristatyti savo nuomonę. Šio probleminio klausimo transporto darbuotojų konfederacija atstovauja 41 ES valstybei ir mes esame taip pat tarptautinės federacijos e, dalis. Aš norėčiau savo kalbą sakydamas, kad mes visapusiškai remiame naujoviškų technologijų naudojimą teikiant paslaugas piliečiams, darbuotojams, įmonėms e, ir gerbint galiojančius teisės aktus. Iš tiesų, ETF būtent reikalauja ir ragina, kad Europa naudotųsi dažniau naujomis technologijomis, kad užtikrintų sąžininką konkurenciją ir kovotų su e, pažeidimais tramonė transporto srityje. Viskas prasideda nuo galiojančių taisyklių laikymasi. Pavyzdžiui, kelių transporto sektoriuje mes raginame naudotis tomis informacinėmis technologijomis, <coughs> kuriamis būtų užtikrinta, užtikrinta, kad būtų laikomasi įstatymų, pavyzdžiui, iš turiuomenės skaitinį tachografą ir kitus dalykus. Ir taip pat ir kitos uh, palidovinės stebėsenos sistemos, tokios kaip Galilėjo, e, yra būtinos siekiant kovoti su piknudžiavimu ir sukčiavimu. Kiekviena įmonė, kiekvienas verslininkas, kuris nori verslis tam tikrą profesinę veiklą, turi vadovautis tomis pačiomis taisyklėmis. Europoje egzistuoja reglamentas siekiant e, tapti profesijos e, atstovų arba e, tiksliau siekiant, e, reg, e, egzistuoja reglamentas, kurio reglamentuojama prekių ir asmenų gabentojų veikla, taip pat ir taksi veikla yra aiškiai reglamentuojama. Tuo tarpu, kalbant apie Uberį, mes negalime taikstyti su tuo, kad Uberio Uber e, įmonė pradėtų veikti Europoje nesilaikydama galiojančių taisyklių. E, tie šūkiai, e, kad jie siekia skaidrumo, geresnių paslaugų klientui ir kiti dalykai, po jais slepiasi visiškai kitokia realybė, nes pervežti <clears throat> asmenys taško A į tašką B yra jokia inovacija. Taip pat skaidrumas arba žemos kainos tikrai nėra geriausias pavyzdys, kuomet e, paslaugų kainos keturis kartus padidėja per vieną dieną. Papildomas darbas ekonomistų žurnalas neseniai paskelbė tyrimą, e, kuriuo šis teiginys yra paneigiamas. Taigi, e, mums svarbu e, ne tik pasakyti, kad čia yra meluojama, tačiau taip pat ir skleisti tą tiesą, kuri slepiasi po šio melu. čia būtų galima e, palyginti su Uber siūlomos paslaugos, kurios pakeičia dabar egzistuojančias paslaugas su pasiūlymu, pavyzdžiui, pakeisti Europos parlamentą, kokią nors kitą instituciją. Tačiau taip pat noriu pasakyti, kad um, čia mes kalbame tik apie Lietkalnio viršūnę. Ir e, nes bandoma jau dabar įsitvirtinti ir siuntinių gabenimo rinkoje, taikant nesažingą konkurenciją teisėtai Europoje veikiančių įmonių atžvilgių. Visi verslininkai, kurie gerbė vienas kitą ir nusprendžia investuoti į naują pobūdžio veiklą, pirmiausiai išsiaiškina, kokiamis taisyklėmis jiems reikės dalyvauti. Uberis to tarpu elgėsi priešingai. E, Uberis pirmiausiai elgesi kaip tinkamas ir po to laukia teisinių ar politinių sprendimų, kuriais jis būtų verčiamas laikytis galiojančių taisyklių. Transporto sektoriaus socialiniai partneriai remia e, inovacijas, kuriamis būtų garantuojamos kokybiškos paslaugos klientams, tinkamos darbo sąlygos, e, transporto paslaugų tiekimas visiems, tačiau taip pat garantuoja ir laikymas įgaliojančių įstatymų. Niekas e, nepritartų tinkamam teisės aktui, e, tiksliau jeigu jau kam nors nepatinka koks nors teisės aktas, tai reikia iškoti būdų, kaip jį pakeisti, tačiau kol atitinkamos taisyklės nėra pat keistos, tai reikia jų laikytis, to mes ir reikalaujame. Noriu baigti savo kalbą pateikdamas konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, taksi įmonė veikianti sostinėje, teikianti uh, transporto paslaugą kartu su vairuotoju. Ir iš tiesų, jeigu vykstate į Zavintę oro uostą, tai turbūt nekartą naudojatės šios taksi uh, įmonės paslaugomis. Ši įmonė veikia nuo 304 metų, 300 šeimų e, sugeba išsilaikyti. E, iš šios veiklos milijonas 500 tūkstančių per metus yra pervedama mokesčių, taip pat milijonas PVM yra sumokama, taip pat kiekvienas E, darbuotojas gauna padorę algą, moka mokesčius, dalyvauja socialinio saugumo sistemoje, ponios ir pono Europos parlamento nariai, jeigu mes dabar esame apsaugoti nuo e, apsaugoti lygos ir nelamingų įvykių e, draudimu, jeigu mūsų vaikai gali studijuoti universitetuose nemokėdant pilno studijų kainos, tai visą tai manoma tik tai dėl perskirstimo sistemos, tuo tarpu Uber ir e, panašios prietaikos nenori e, tokios e, sistemos ir mes turime priešintis šiems veiksmams visais teisėtais būdais. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Išklausome trijų pranešimų susijusių su Uber problematika. Ši organizacija vienose miestuose yra draudžiama, kitose giriama, trečiose keikiama, taigi dabar prasidės diskusija, kalbėtojų sąrašas yra dėl labai ilgas, aš tikrai norėčiau ilgiau e, šią temą kalbėti, tačiau koordinatoriams suteiksiu po dvi minutės, o kitiems po vieną minutę. Vim van de Kamp pirmasis kalbės, ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga ragina taikyti naujoves, dėkti E, naujus skaitmeninius e, veiklos būdus arba bent jau juos tyrinėti, tačiau kai jau pradedama imtis konkrečių žygių, tuomet mes išsigastame. Antras pastebėjimas, na, ar Uber e, sistema yra dalymosi ekonomika ar ne, apie tai kalbėjo ponas Nilsen. Aš nemanau, kad tai yra dalymosi ekonomika, tai yra tik tai būdas susidirbti pinigų rinkos sąlygomis amerikietiškų būdu. Klausimas, ar mes to norime Europoje, dar aš prie jo grįšiu, tačiau aš noriu sekretariato paklausti, ar e, iš tiesų Uber yra paslauga, ar tai yra transporto rūšis. Jeigu transportas, tai mes turėtume svarstyti šią temą, jeigu e, tuo tarpu paslauga, tai Lenkijos komisijos narė turėtų imti šio klausimo ir jie taip pat turi savo nuomonę. Taip pat dar noriu pakalbėti apie Uber Pop nes dar e, e, e, pono Nilsen ir Parilį paklausti, ar kitos UB reformos jums yra priimtos, ar taip pat ne, ir jeigu turite kokį nors priekaštų, tai kokie jie yra. Pono Magino noriu paklausti, kas yra Uber vairuotojai, nes girdima labai daug įdomių istorijų, pavyzdžiui, ir apie tai, kad profesionalus taksistai savo laisvo darbo metu tampa Uber vairuotojais. Apie tai norėčiau jūsų paklausti. Taip pat <clears throat> noriu pasakyti, kad Uber sistema veikia sėkmingai ten, kuri veikia sėkmingai, tačiau kaip Uber sistemoje yra laikomasi e, socialinių ir e, kokybės paslaugos teikimo taisyklių, nes mes, pavyzdžiui, nenorime vadovautis amerikiečių modeliu, nes kokia yra situacija, pavyzdžiui, atsitikus nelaimingam įvykiui, kas už viską apmoka. Izmailis Ertugas dabar. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad e, dažnai noriu, kad diskutuojant būtų galima remtis aiškiais faktais, juos išsiaiškinti, o ne tik vadovautis tais argumentais, kuriais pasakoma pakankamai nedaug. Užbėgdamas už akių noriu pasakyti, kad e, Uber kaip verslo idėja man iš tiesų visai patinka. Džiugiuosi, kad ponas Maginas atvyko šiandien ir, ir e, tikiuosi e, sugebės atsakyti atremti jam pareikštus priekaištus, ar tai yra dalymosi ekonomika ar ne, man šis klausimas nėra toks svarbus. Man pirmiausiai svarbu išsiaiškinti, ar ši puikia idėja, kurią pasitelkus e, taip pat arba naudojant taip pat ir taksi įmonėms, būtų galima susijęti su to, ką ponas Paryla minėjo ir e, aš pasisakysiu atvirai, kad man Uber sistema patinka ir aš kalbu socialistų frakcijos vardu. Nenu užduoti ponui Maginui du klausimus ir vieną klausimą. Ponoms Parylu arba Nilsenui, ponė Maginė. Jums priekaištaujam arba jūsų įmoniai dėl to, kad jūs veikiate toje pilkojoje zonoje, kuri nėra aiškiai reglamentuota ar sureguliuota. Kaip Jūs atremėte šios e, argumentus? Pavyzdžiui, kai Jums priekaištaujama, kad Jūsų vairuotojai neturi licenzijų, kad nemoka socialinių įmokų, kitokių mokesčių, e, e, kas įvyksta, ar yra koks nors draudimas vykus nelaimingam atsitikimui, ar jūsų vairuotojai turi pasirašę kolektyvinės darbo sutartys ir jiems mokamas vienodas atlyginimas. Iš šios klausimus reikia išgirsti atsakymus siekiant, kad toje visuomenės dalyje, kuri bent jau <clears throat> šios klausimus atvirai užduoda, jūsų įvaizdis taptų geresnis. Dar vienas klausimas dėl poveikio aplinkai. Buvo atliktas tyrimas, kurį atliko, kurį atliko vienas tyrimo institutas dėl galomosios ekonomikos poveikio aplinkai. Pavyzdžiui, New York'e buvo konstatuota, kad sumažėjus kainai nuo 14,8 iki 17,8 per metus milijonų e, kelionių skaičius padidėjo, tai reiškia, kad CO2 buvo daugiau išmesta į aplinką. Ir paskutinis sakinys, kalbant apie įprastas taksi įmonės, kokiam, kokiais argumentais jos vadovaujasi, arba kokius argumentus būtų galima pateikti dėl jų nepopuliarumo piliečių tarpą. Pavilas Teliška, Gizinė Maisner vardu, dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų lauksime tyrimų dabar atliekamų rezultatų, kuriuos rengia atitinkami generaliniai direktoratai ir tikrai mes lauksime pagristos informacijos, nes šios dienos pasisakymai, man atrodo, pakankamai subjektyvus. Ir net kaip valdybos posėdėje, kokiam pasijutau vienu metu, ponas Vysenčia taip rimtai užsipuolė, uber nežinau, kaip dažnai jūs važiuojate taksi, bet tai, ką jūs šiandien pasakėt, 50 procentų mano patirties netitinka. Aš niekada nevažiuoju uberiu, bet vengiu ir taksi. Iš tikrųjų, Tikrai tai, ką Jūs pasakėte, mm, netitinka realybės daugeliu, daugelėje šalių. Ponas Magen, tai aiškiai yra nauja verslo rušis, yra trūkumų, yra spragų, kurias mm, reikia spręsti. Mums reikia tokios aplinkos, kuri yra sąžininga, konkurencinga, mm, kur mokami mokesčiai ir taip toliau. Jūs asmeniškai, ar jūs laikote savo verslą paslaugų verslu ar transporto įmonę? Ir gal galėtumėt pagrysti savo atsakymą. Ir e, kitiems svečiams klausimas, ar šios paslaugos, vadinkime paslaugomis, persidengia, dubliuojasi, ar jūsų nuomonė vartotojai, klientai yra skirtingi. Ir kaip su statistika, kalbam apie mokesčius, e, taip toliau. Koks jūsų požiūris į statistikai skaičius pirmininkė, žinau, kad e, jūs prašote mūsų visada laikytis kalbėjimo laiko, tai pasitengsiu neviršyti. Komfortabel. Jetzt mehr Jakilin. E, nieko tokio. Pane Kilin. Ačiū, pirmininkė. Aš e, norėčiau papasakoti, kad piliečiai, klientai, jaunimas, naujoji karta nebėra tokie, kokie buvo mes, žmonės, e, kurie esam labiau pagyvenę. Dabar žmonės nori kitaip gyventi, nori gauti kitokias paslaugas. Jeigu mūsų e, vertimo kriterijai yra kitokie ir mes norime uždrausti viską, kas naujo atsiranda pasaulyje, Vietoj to, kad e, įsileistumėm e, veiklą, kurios e, mūsų piliečiai tikisi, tai nebus gerai. Mes kaip ES, kaip ES parlamentas turime sukurti tam tikrą veiklos bazę. Nauji, seni operatoriai, seni verslininkai, nauji verslininkai turi turėti galimybės veikti tą, tą patį toje pačioje uh, E, rinkoje laikydavėsi žaidimo taisyklių, kurios aišku yra nustatytos. Tabar mums e, e, nebereikėtų, tada mums nebereikėtų tokių naujų diskusijų. Ar suteiksime galimybę naujoms taksi rūšims? Aš galiu pasakyti, kad tokiame mūšyje mes pralaimėsime, jeigu pradėsime patys viduj bartis tarp naujųjų ir senųjų paslaugų tiekėjų pralaimės mūsų klientai, ar tai turi nors kokios prasmės. Mes norime, kad e, paslaugų rinkoje atsirastų naujos paslaugos, nes tai yra klientų, kurie naujųjų paslaugų kol kas nenaudoja, bet norėtų, kad kažkas būtų kitaip. Pasaulis keičiasi ir mes esame pasirengę priimti tokius pokyčius. Aš manau, kad mes turim būti e, priekinėse gretose. E, ir e, turime įgyvendinti visas reformas reikalingas tokiems pokyčiams. Ir kai kalbame apie e, mokesčių, atlyginimų e, klausimus, tai aš manau, kad visos sąlygos yra pakankamai tenkinamos. Ačiū. Labai ačiū, Karimadėlį dabar. Prezident. Euh, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už pasisakymus ir ačiū už tai, kad pasakėte, jog tvaraus miestų mobilumo planas yra reikalingas, nes mes kalbam apie deramas jungtis. Mes kalbame apie jaunąją kartą, aš pati nebesu tokia jau jauna, bet aš kalbu apie transportą rytoj. Visi sutinkam, kad Uber neprisideda prie bendradarbiavimo ar dalymosi ekonomikos. Bet kasgi yra tas Uber? Kasgi tai yra? Tai yra tokia platforma, kuri sujungia privačius asmenis Taigi galim pasakyti, kad tai yra transporto paslaugų tiekėjas. Ir čia susidaro įspūdis, kad atsiranda problema. Nesumaišome du dalykus. Ar iš tiesų taip yra? Aš manau, kad taip. Mes supainiojame du dalykus. Ir hipotezė, e, kaip pagerinti Uberio veiklą, gerbiamas jos atstovė, yra susijusi su tuo, kad jūs išliekate e, pervežėjų, vežėjų E, paslaugų tiekėjai, ir krovinių, ir asmenų. Ir netrukdote dabar miestuose egzistuojančioms viešojo transporto sistemos. Tai kodėl jūs negalite įsisteigti kaip nauja tiesiog vežėjų bendrovė? Kitas mano klausimas. E, mano e, kolegė kalbėjo apie tai. Mes kalbame apie mokesčius, apie konkurenciją, apie E, darbo sąlygas. Aš nekalbu apie bendradarbiavimo ekonomiką, aš kalbu apie bazinę platformos ekonomiką. Jeigu mes nežinosime, kur nueina jūsų pelnas ir iš kur jis ateina, tai pradėsim kalbėti apie tam tikrus mokestinius rojus ir panašius dalykus. Mokesčių klausimai visuomet iškils. Ir trečias dalykas - duomenų apsauga. Šiandien matome, kad duomenų apsauga kelia rimtų problemų, ypač kai kalbame apie naujas technologijas tie duomenys iš rankų į rankas patenka pagal Uber sistemą. Uber parodė, kad galima duomenimis piknaudžiauti. Ir e, pavienių asmenų duomenys ne visuomet yra e, naudojami taip, kaip reikia. Ar galėtume tą sakyti klausimą? Ir aš dabar grįžtu prie savo kartos. Aš manau, kad mes dabar įžengę 21 amžių e, gyvename tokį etapą, kai nebegalime uždrausti Uber. Tai kaip narkotikas turbūt, kuris e, e praeito amžiaus paskutinį dešimtmečiais buvo draudžiamas. Jeigu dabar uždrausim Uber, atsiras paralelinė ekonomika, nebus gerai tai padaryti. Todėl mes kaip teisės aktai, ką mes jūs galime padaryti? Mes turim numatyti tokias naujas technologijas, turėjom tai numatyti. Ir čia, ponė pirmininkė, aš baigiu. Mes šiame komitete turim galimybę uh, sukurti reikiamus teisės aktus, paskatinti skaitmeninę raidą ir tuo pat metu, kai buvo pasakyta, gerb, išlaikyti pagarbą socialinėms e, nuostatoms. Mes kalbame apie Europos masto reglamentavimą, kuris būtų naudingas visiems ir kuris pasidu, kuriam pasiduotų visi. Minutė su lang. Labai ačiū, tačiau, tačiau jūs kalbėjote minutę ilgiau. Peter Lundgren, ačiū ponė pirmininkė. Aš kaip smulkus vartotojas galiu pasakyti, kad Uber e, siekia e, pasinaudoti juodąją mokesčių sistemą. Aš pats esu naudojęsis Uber sistema ir aš galiu pasakyti, kaip būna. Automobiliai, kurie staiga pasirodo, yra nieko nežinomi. Niekas nežino, kokie tie automobiliai bus. Gali būti visai niekam tikę, apleisti, neprižiūrėti, niekas jų nekontroliuoja. Ir e, vairuoja jo žmogus, kuris neturi profesionalus vairuotojo e, E, vairuotojo pažymėjimo. <coughs> Saugumo dėliai mes net neįsivaizduojame, kas dedas ir tai yra labai rimta problema. Daugelis iš mūsų be to kalbame apie labai rimtas mokesčių, e, aprimtus mokesčių prieglupščius Europoje. Čia yra akivaizdus pavyzdys, aš manau, galbūt ta sistema ir atrodo labai fantastiška, bet aš manau, kad ji yra fantastiška pirmiausia jūsų pačių piniginiai, nes būtent iš to jūs pelnotės kaip mes galime kontroliuoti ir patikrinti, kad ta sistema iš tiesų gerai veikia, kad žmonės dirbantys super staiga neteptų darbo vietų, kaip mes galime užtikrinti, kad su tai žmonėmis yra deramai elgiamasi, kad e, bus e, visur taikomos reikalingos taisyklės. Aš suprantu, kad Uber bendroviai turėtų būti taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir kitoms įmonėms, bet čia matome, kad uh, yra siekiama tik tai pelno, daugiau nieko. E, tu, o tuo tarpu legalus taksi vairuotojai turi taikyti daugiausiai vyriausių taisyklių, e, tenkinti vyriausius reikalavimus ir uždirbti žymiai mažiau. Mano klausimas yra toks. Kaip bus saugumo požiūriu? Jeigu atsitinka avarija ir keleivis yra smarkiai sužeidžiamas, kaip galėsime užtikrinti, kad naudojamas automobilis yra saugus, kad jis yra techniškai saugus kaip mes galėsime kontroliuoti, kaip aš jau ką tik sakiau, kad vairuotojai yra e, sąžiningi, kad jie moka mokesčius ir kad jie laikosi taisyklių tokių, kokių laikosi visi kiti vežėjai, nes čia atrodome kol kas yra niekas nesukontroliuota. Ačiū. Andžetski. Labai ačiū. Dabar visi likusiai kalbės po vieną minutę. Werner Kun pirmasis. Labai sunku bus tilpti vieną minutę, tačiau pasistengsiu, kalbant apie fizinės minų pervežimo įstatymo nuostatas, <clears throat> nebūtina, kad atitinkama licenzija turėtų ir Uber vairuotojai, tai yra išlaikytų egzaminą, ar mm, jūsų atveju taip yra, ar jūs tik tai e, suvedate tarpusavį asmenys norinčius keliauti su vairuotojais. <clears throat> Taip pat e, kalbant apie techninę transporto priemonių priežiūrą, ją būtina atlikti ir patikrą kas keliarius metus. E, ar jūs atsižvelgiate į šią aplinkybę? Taip pat, kalbant apie taksi vairuotojams keliamus reikalavimus, tai jis turi, jie yra ir kalbiniai, ir e, geografiniam žinia, žinioms galioja. Kalbant apie tarifus, tai kaip yra jie nustatomi, mes pasisakome, Uber organizacija mes pasakome už atinkamas kainas, tačiau laikantis įstatymų. Aš akivaizdu, kad reikia dar daug ką išsiaiškinti ir pakalbėti apie šią temą. Tačiau vienas dalykas, į kurį nesižvelgiama, tai yra miestų valdymas ir tie sunkumai, su kuriais susiduria miestų valdžia ir mes iš jų, e, jų atstovų tiesiog ne, neišklausėme, negirdėjome. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė Uber e, yra paduotas į teismą dėl to, kad nesilaiko darbuotojų teisų, kad mokamas atlyginimas yra daug mažesnis už minimalų. Taip pat e, tarptautinės kelio transportų sąjungos atstovų noriu paklausti, ar jūs raginate e, tokių sistemų kaip Uber vairuotojus prisijungti prie jūsų profsąjungos, nes aš manau, kad didžiuosiuose miestuose taksistų ir taip jau yra per daug ir mes norime sumažinti naudojimasi taksi paslaugomis ir taip pat e, sumažinti taršą. Jozef Farija dabar. Ačiū pirmininkė, ponui Peperylui noriu pasakyti, kad mano šalyje Portugalijoje taksi sistema nėra pakankamai veiksminga, turint omenyje transporto priemonių būklę ir e, tarifus, paslaugų kainą. Žinau, kad Portugalijoje egzistuoja tam tikras reglamentas. Ir turistai dažnai skundžiasi, kad mm, jiems taikomos kainos netitinka galiojančių teisės aktų. Aš noriu pasakyti, kad Uber paslauga Portugalijoje yra vertinama pakankamai teigiamai, nes žinoma, aš nenoriu pasakyti, kad nereikia mokėti mokesčių, nereikia e, draudimo reikalų sutvarkyti, taip pat ir techninės patikros, techninės apžiūros reikalavimo turi būti laikomasi transporto priemonėms, tačiau kaip Uberio vadovas Portugalijoje yra pasakęs, Uberį palygino jisai su smėliu, kuris byra tarp pirštų. Tai yra neišvengiama. Ačiū Daniela Uto dabar. Ačiū pirmininkė. Kolegos jau minėjo, kad e, Uber reiškinys e, tikrai e, yra nesustabdamas, neturėtume čia savęs apgaudinėti, tačiau šios paslaugos ateitį reikia sureguliuoti, taip kaip mes pagėdaujame. Reikia mažinti pervežimo kainas, sąnaudos piliečiams, tačiau ne bet kokią kainą, todėl čia kyla mokesčių mokėjimo klausimas, kiti klausimai ir ką mokami tie mokesčiai ar, ar pajamos, kurios yra gaunamos Uber organizacijos, lieka toje šalyje, kur teikiama paslauga, ar jos perkeliamos kitur, taip pat vairuotojų patikimumo klausimą reikia kelti kitus klausimus, tačiau Pirmiausiai kyla klausimas dėl duomenų apsaugos ir kur yra saugomi tie keliaivių duomenys Europoje, JAV, kas turi prieigą prie jų, kaip yra apdarojami, nes čia kalba eina apie labai daug duomenų, todėl labai svarbu žinoti, kas turi galimybę jomis naudotis, nes Uber paslauga naudos milijonai piliečių. Ačiū dabar, ponė Deklūn. Esu tikra, kad e, turėsime grįžti dar prie šios e, temos e, vėliau ir tikrai lauksime tų pranešimų, kurie turi pasirodyti kitų metų viduryje. Jūs kalbėjote apie pasidalydamą ekonomiką. Noriu paklausti jūsų, ar jūs laikote save transporto paslaugų tiekėjų ar skaitmeninių paslaugų tiekėjų. Ir tiek daug klausimų šiandien buvo užduota susijusių su domenų apsauga, vairuotojų saugumu, keleivių saugumu, reglamentavimu. Tai iš tikrųjų sunki užduotis reglamentavimo institucijoms parengti normas, kuris galėtų šioje srityje, nes pirmiausia reikia žinoti, ar tai yra skaitmeninės paslaugos ar transporto paslaugos. Reikėtų atsižvelgti atitinkamus teisingumo teismo sprendimus ir panašiai. Taigi, gal galėtumėte daugiau paaiškinti e, šiuo požiūriu. ir pirmininkė Uberis veikia ir mes turime e, prisitaikyti prie šios realybės. Labai daug vartotojų naudojasi Uberio paslaugomis ir e, atstovas Uberio pristatė atitinkamus skaičius, taigi galbūt reikėtų iš tikrųjų paspartinti reglamentavimo procesą ir e, patenkinti vartotojų lūkesčius šiuo požiūriu. Panas Nilsen. Ačiū. Mes girdėjom, kad uh, 53 valst... miestuose Europoje veikia Uber. Švedija yra viena iš jų, ten irgi yra tokių. Ir aš bandžiau išsiaiškinti, ar jie moka e, Švedijoje mokesčius. Pasirodo, kad ne, pasirodo, jie ir nėra vertinami kaip bendrovė Švedijoje. Jų nėra Švedijoje. Be to, kiek žinau, e, jie, e, ta bendrovė gal 20 kartų jau yra paduota į teismą. Ir ir dabar turi uh, ginčytis uh, e, teisėje saugos sistemoje dėl savo egzistavimo. Švedijoje tokia veikla kaip Uber yra nelegali ir mes patys bandome sukurti sistemą, pagal kurią įvertintume galimybės uh, įmonėms mokėti PVM ir panašiai. Ir jeigu yra nustatyta, kokia veikla, tai už ją iškart turi būti mokami mokesčiai. Ir matau, kad Uber e, jokios veiklos nėra užfiksuota. Oui, merci, monsieur le président. Kristina Muder, e, labai ačiū. Šiandien, e, šiandien rytą viename prancūzijos laikraštyje buvo parašyta, kad Uber turi receptą nuo bedarbystės. Manau, kad tai yra tema, apie kurią mes kalbame, nes susikirto tie, kurie kalba apie visišką darbo ir paslaugų liberalizavimą, apie nelegalę konkurenciją ir panašiai. Žinote, kad Prancūzijoje tarp taksi vairuotojų nuolat kyla gimšai, nes e, kiekvienas taksi vairuotojas turi mokėti e, daug tūkstančių eurų už savo darbo licenciją, Uber to nedaro. Tuo tarpu kiti sako, kad e, Uber e, kertasi su profesionale vežėjų pramonė. E, jokių būdų e, neturėsime pamiršti, kad Uber vis tik tai prisideda prie darbo vietų kūrimo. Jūs sakėte, kad 12 procentų Uber dirbančių vairuotojų neturi kito darbo. Ir dabar pastebėjome, kad 25 procentai žmonių buvo tokie uh, anksčiau. Vis tik tai tie žmonės dirbantis Uber dirba be saugių darbo sąlygų ir ne visą darbo laiką. E, nemanome, kad tam turėtų būti sukurti Europos teisės aktai. Jeigu bus sukurti Europos teisės aktai, gali būti, kad bus rasta būdų juos apeiti legaliai ir bus galima išvengti mokesčių. Jau kolegos kalbėjo, kad ta bendrovė neretai klesti kai kuriuose šalise, bet mokesčių nemoka. Merci. Vodaliun. Ačiū. Prancūzijoje, e, man atrodo, kad yra įstatymas ir mes turim kalbėti, kad būtų suderinta Europos lygmenių ta sistema. Kiek žinau, Europos komisija kalba apie konvergenciją. Mano kolegos tam pritarė šiandien čia. Inovacijos investicijos, novatoriškos bendrovės turi būti naudingos visiems ir e, vežėjams ir keleiviams. Tačiau socialinės, fiskalinės E, saugos taisyklės taip pat turi būti suderintos. Nereikia palikti vietos sukčiavimui, todėl skubu yra suderinti teisės aktų šioje srityje. Ir kai kalbam ir apie atlyginimą, ir apie mokesčių mokėjimą, ir socialinę apsaugą, kas bus susirgus, e, išėjusi pensija ir panašiai draudimo klausimai turi būti aptarti. Visais tais klausimais nėra dar suderintos sistemos ES. Keleivių vežėjai negali e, kentėti, o naujovės turi būti naudingos visiems. Labai ačiū. Toliau ponas Fanui. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem magam ezen a tanácskozáson, mint amikor az... Ačiū, ponė pirmininkė. Man susidaro įspūdis, čia būnant, kad uh, E, pa, panaš, su panašiu reiškiniu, kad susidarėm su kaip su rock'n'rollu 56-ame e, dešimtmetyje. E, tada irgi buvo sakoma, kad rock'n'rollas nevegdamas, bet jis paplito visur. Taip pat yra ir su Uberiu, jis dabar visur paplito, taksi tokių vežėjų yra visur. mes supraskime, kad taksi vežėjų paslaugų kokybė Bruselė ir kai kuriuose kitose miestuose nėra tobula. Dar vienas dalykas. E, e, šeštame dešimtmetyje 25 e, tūkstančiai turistų keliaudavo pasauliu. Dabar šimtus milijonų siekia tas skaičius. Taigi mes turim galvoti apie tai, kad turizmas ir turistams skiriamas paslaugos pašoko nepaprastai smarkiai dėl skaitmeninių technologijų ir mes privalome prie to prisitaikyti viso pasaulio mastu. Todėl apie tokius pokyčius reikia galvoti taksi turi prisitaikyti taip pat prie paslaugų poreikių. Mišel Galer. Turiu pasakyti, kad niekartų nevažiavau, nevažiavau su Uber ir nepaisant to, kad iš Frankfurto dažnai keliauju arba per Frankfurtą dažnai vykstu su taksi oro uostą puikiai žinau, kiek mažai nuo mano sumokėto mokesčio lieka taksi vairuotojai, sumokėjus visus mokesčius ir rinkliavas. Ir e, taksi vairuotojai dažnai man pasakoja, kad e, yra nemažai tokių, kurie e, taiko mažesnius įkainius, bendrus įkainius ir kodėl taip yra, todėl kad daugeliu taksi yra per brangu, todėl atsiranda rinka tokioms organizacijoms kaip Uber ir ypač e, e tose šalyse, kur viešojo transporto sistema nėra išplėtota. E, pavyzdžiui, Johannesburgė e, esu girdėjęs e, daug e, puikių teigiamų atsiliepimų apie Uber teikiamas paslaugas, kadangi viešo transporto sistema neišplėtota, taksi vairuotojai yra korumpuoti. 90-metyje dešimt, aš buvau Prahoje, ten man sakė žmonės, kad neturėtum naudotis taksistų paslaugomis ir aš po šiai dienai Prahoje taksistų paslaugomis nesinaudoju. Tačiau kaip kolega minėjo, ten, kur egzistuoja paklausa, yra ir pasiūla. Ir aš manau, kad galiausiai reikia mums ieškoti tokio sprendimo, kuris leistų, leistų išgyventi taksi bendrovėms, tačiau apskritai <clears throat> iš esmės atmesti Uber paslaugą tikrai ne, neįmanoma. Nepriimtina. Izabel Mautedra. Ačiū. Aš e, nenorėčiau niekieno gazdinti. Tačiau čia viską reikėtų matuoti pasiūlos ir paklausos e, dėsnis ir jeigu paslauga nėra pakankamų mastų teikiama, tuomet mes ir susidurime su tokia neiškia e, situacija. Na, įstatymų leidėjas pirmiausia turi siekti apsaugoti viešai interesą, o viešasis interesas šiuo atveju apima saugumą e, ir mokesčių mokėjimą. Visa kita turi būti traktuojama vienodai kokius kriterijus reikia pasitelkti. Jeigu jau čia kalbame apie tam tikrą organizuotą ekonominę veiklą ir įmonę, tai taksi įmonė turi mokėti mokesčius, draudimo mokesčius, kitas, atitikti kitus biurokratinius reikalavimus. <clears throat> Taigi, įmonės teikiančios panašias paslaugas turėtų vadovautis tomis pačiamis taisyklėmis, tačiau pavyzdžiui, tose teritorijose, kur egzistuoja didesnis poreikis tokių e, paslaugų, kadangi nėra užtikrinamas viešųjų paslaugų tiekimas teikimas. Taigi, e, manau, kad Uber organizacija taip pat e, būtų suinteresuota nežinoti, kokiamis taisyklėmis ji turi vadovautis, jeigu jau čia ji būtų vertinama kaip dalymosi ekonomikos sudėdamoji dalis. Pone Jalas Sender, ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėjau pasakyti, kad ta spraga, kurią dabar užpildo Uber, yra susijusi tam tikrą prasme su subsidirumo principu ir jo laikymusi arba nesilaikymu. Mes dabar bandome šią paslaugą reglamentuoti. Aš, jeigu teisingai suprantu, naudojantis išmaniojų telefonų galima įsikviesti tiek Uber vairuotoją, tiek taksi vairuotoją. Nors, kiek žinau, Madride, pavyzdžiui, taksisto su tokia interneto prietaika išsikviesti neįmanoma. Na, paklausti, kokia dalis nuo sumokėtos sumos lieka Uber vairuotojai, kiek mokesčių yra sumokama, kur jie yra mokami ir kokie yra jūsų tarpusio santykiai su vairuotojais Uber ir kokia atsakomybė jūs prisimate jų atžvilgių. ar tie vairuotojai turi atitinkamas veiklos licenzijas ar ne, priklausomai nuo e, to, kokios taisyklės galioja, kokioje valstybėje, nes transporto sektorė viskas yra įmanoma. Kalbant apie saugą, kas atsitiktų, jeigu, pavyzdžiui, Uber vairuotojas susirgtų, ar jūs e, kaip nors įsikištumėte, taip pat ką jūs darote su asmens duomenimis, kaip su jomis elgėtis pirmininkas. Aš manau, kad e, taksi tai yra artimo susisiekimo priemonė, aš dažnai taksistų paslaugomis naudojuosi ir su jais kalbuosi, jie man pasako, kiek jie uždirba jūsų kainos yra 50 procentų mažesnės arba dar daugiau, niekuomet su Uber e, vairuotojais nevažiavau, tačiau man tai pasaka. Noriu paklausti, ar jūs mokate už draudimą, ar mokate mokesčius, ar užtikrinate, kad būtų mokamas minimalus atlyginimas, ar užtikrinate techninę e, priežiūrą transporto e, priemonių sukčiaujama e, yra e, daug kur taip pat ir taksi bendrovės sukčiauja, štai neseniai Hamburgė buvo aptikta tokia taksi bendrovė, kuri sukčiavo pateikė melagingus duomenis. Taigi ar jūs laikote visų keliamų reikalavimų? panašioms profesijoms, jeigu ne, tai kuomet. Ir tai yra svarbiausias klausimas, o kalbant apie konkuravimą, tai žinoma, mes visi suprantame, kad konkurencija yra pažangos variklis. Dabar kalbės pirmiausiai atsakydamas klausimas ponas Paryla, Europos transporto tinklo atstovas. Ačiū pirmininkė, aš ilgai nekalbėsiu. Jūs e, labai gerai rezumavote padėtį. Tos pačios turi būti taikomos taisyklės visiems. Lygiavertė konkurencija tarp bendrovų yra tuo pagrįsta. Problema ta, kad principo šio Uber nesilaiko. Ir jeigu mes ir ateityje tai paliksim, tai to principo nesilaikys ir kiti ekonomikos sektoriai atsiras džiunglės. Arba pasirenkam ir sakom už naujoves, už naujas technologijas, bet atkreipim dėmesį, kaip sakė mano kolegos. Akivaizdu, kad iš esmės turime atskirsti dalymosi ekonomiką ir verslą. Tie du žodžiai yra labai svarbus, todėl būtina imtis visų reikalingų priemonių, kad užtikrintume, kad ir kokia be būtų bendrovė, Uber ar koks kitas e, veikėjas, ji laikytųsi galiojančių taisyklių. Taisyklių jau yra, nereikia naujų kurti. E, problema šiandien yra ta, kad Uber strategija yra ne susipažinti su taisyklėmis, bet įvesti savo taisyklės, kol praėjus vienai, dviems ar trims metams politikai ar teisėjai tas taisyklės paims ir įves. Ir bus atsisakyta vienokio ir kitokio transporto. Taigi šiandien mes patekome į naujovių, kurios dažnai yra nelegalios griūtį. Ir aš galiu atsakyti labai paprastą dalyką. Ar Uber yra pasirengusi laikytis tokių pataisyklių kaip kitos bendrovės? Taip ar ne? Aš manau, kad šiandien klausimas yra aiškus ir atsakymas būtų taip pat aiškus. Ne, kadangi ne, reikia imtis drastiškų priemonių. Danke sehr, jetzt Michael Nielsen. Von Michaelis Nielsenas dabar, prašau. Ačiū. Pasistengsiu atsakyti, kiek manome, daugiau klausimų. Kalbame apie transporto paslaugas. Panas Jėtiuk, sakėte, kad, kad tai yra gera mintis, protingas sumanimas, aš sutinku, bet vis tiek šitą idėją gali būti įgyvendinta laikantis taisyklių, dabar taip nėra ir tai turime reaguoti. Ir dar sakėte, kad čia kaip teisme mes esame ir tokia retorika e, kalbame, bet taip ir yra iš tikrųjų. Panašu, kad pinigai kalba garsiausiai dabar. Tie milijonai, kuriuos sukaupė Uberis, e, yra panaudojami ir reklaminiai kampanijai, užtikrinti, kad visuomenė palaiko Uberį ir taip yra manipuliuojama visų mūsų nuomonė O taip iš tikrųjų yra dabar jau taisyklės ir jų reikia laikytis. Jeigu jų nepakanka, tai reikia naujų. Dar klausėte, ar klientai, vartotojai yra kiti. Ne, yra visiškai tie patys, bet yra transporto įmonių, kurios teikia tokias paslaugas, kurių e, Uberis neteikia. Pavyzdžiui, jie transportuoja žmonės su negale arba veikia tose regionuose, kur mm, tikrai nedaug transporto įmonių ir kur reikia, pavyzdžiui, ligonius nuvežti e, į ligoninę, bet Uberis veikia tik mm, tankiai gyvenamuose miestuose. Uberis teikia transporto paslaugas. Tai yra pelno įmonė teikianti transporto paslaugas ir turi būti reglamentojama kaip bet kuris kitas verslas. Panas Lundgren, paminėjote tokių švediškų žodžių, kurių aš jau ilgokai negirdėjau. Man visiškai akivaizdu, kad Uberis visiškai neprisima jokios atsakomybės. Sąlygos išdėstytos jų tinklalapyje, jeigu jų neskaitėte, tai raginčiau tai padaryti. Ir matysite, kad jie tikrai atmeta bet kokią atsakomybę. Portugalija. Aš sakiau, kad mes turime blogos patirties su taksi įmonėmis ir man tenka dažnai pastovėti oro uoste ir galvoti, kur aš čia papuoliau. Tai nėra gerai ir todėl mes norime pakelti kokybės kortelę, bet nereikia naujų įstatymų tam daryti, mes tiesiog turime užtikrinti geresnę paslaugų kokybę. Ir Portugalijoje yra programėlė, kurią galima naudotis ir ten net nurodomos kainos, taigi jūsų niekas neapgaus. Ir turistams yra programėlių, mm, e, dabar gal kokių dešimt programėlių E, yra skirtingų, bet aš tikiuosi, kad jos galiausiai bus visos apjungtos į vieną. Ar galėtumėt atsakyti į klausimą apie profsąjungas? Taip aš ketinau atsakyti į šitą klausimą. Profsąjungos. Taksi įmonės veikia pagal įstatymus. jeigu reikia darbo sutarčių, e, su, sutarčių su profsąjungomis, tai tokių taisyklių laikomasi. Ir mes, aišku, norime geriausių vairuotojų. Jeigu laikomasi įstatymų, tai taip ir yra, tai yra privaloma siekiant taip pat užtikrinti geriausias darbo sąlygas ir vairuotojams. Ačiū. Dabar. Mark McCann. Ačiū pirmininkė ir ačiū komiteto nariams už įdomus klausimus. Nežinau, pirmininkė, kiek laiko turiu. Penkios minutės iš viso. Taigi neatsakysiu kiekvienam nariui atskirai, nors aš tikrai užsirašinėjau intensyviai visus klausimus ir panašu, kad pasižymėjau daugelį jūsų pastabų. Jeigu nesureaguosiu kažkokią konkrečią pastabą, tai prašau vėliau pakartoti. Anksčiau jau esame lankėsi partijų įvairių susitikimuose. Šiandien džiaugiamės, kad Europos parlamentas mus pakvietė pasikalbėti ir pakvietė mus asmeniškai, nes dažnai tiesiog pasikliaujama tuo, tą informaciją, kuri yra žiniasklaidoje. Taigi mums tai yra galimybė viešai pasisakyti. Ir mes galime turbūt konstatuoti, kad klausimas ne ar veiks Uberis, o kaip veiks Uberis ir ES ir, ES ir pasaulyje. Ir ne vien Uberis, bet bet kokia nauja, naujų technologijų bendrovė. Yra naujų įmonių, bla bla ką ir panašiai kurių yra ir bus naujų ir klausimas, kaip e, šią sritį reglamentuoti ir ypač e, transporto srities įstatymus. Jie nėra pritaikyti šiems laikams, tai yra galbūt e, pramonės plėtros laikotarpiui yra pritaikytos taisyklės ir dabar turime pagalvoti, kaip skaitmeninėje eroje šias taisyklės pritaikyti. Taip, mes nesame teismo salėje Bet e, jeigu pasikviečiate svečių, tai galbūt e, visiems e, reikėtų, reikėtų reikalauti visų pasisakančiųjų pateikti faktus, teisingus faktus, nes nemažai žmonių šiandien kalbėjusių tikrai pateikė iškraipytus faktus. E, toliau, ponia Kūn klausė, ar mes pasidalymo ekonomikos ar transporto įmonė. Mes niekada nevartojame to termino pasidalymo ekonomika, bendradarbiavimo e, ekonomika. Tokius terminus e, naudoja ekonomika, Europos komisija. Mes esame skaitmeninės erdvės, skaitmeninių paslaugų įmonė. Mes esame programinės įrangos specialistų. Uh, įmonė, kurianti programėlės, kurios remiasi komunikacijų technologijomis. Taigi tai nėra transporto įmonė ir galbūt 16 pabaigoje Europos teisingumo teismas paskelbs viešai, ar tai yra transporto paslaugos, ar skaitinės paslaugos, ar hybridinės paslaugos. Nors e, manau, kad nereikia, neturėtų tai, tai neturėtų stabdyti reglamentavimo proceso. E, vairuotojai Uberio, jie yra visi turintis licencijas ir 20 tūkstančių vairuotojų Londone užsidirba pragyvenimai teikdami tokias paslaugas. Jungtinė karalystė. Delegatė sako 90 tūkstančių kitų transporto įmonių vairuotojų veikia taip pat. Na, bet kuriuo atveju aš e, galiu pati kalbėti tik e, už Uberį. Turime klausti, ar licencijavimo taisyklės atitinka realybę. Yra VTC taisyklės Prancūzijoje, kaip ponė Keli sakė, Bet e, iš tikrųjų, ar galime reikalauti žmonės mokytis 250 valandų, mm, kad galėtų vairuoti e, taksi, kai 25 valandas tik tai reikia mokytis, e, kad galėtum pilotuoti lėktuvą asmeninį. Taigi reikėtų taisyklės pritaikyti. Toliau draudimas. Aišku, geriau nelaimių nebūtų, bet Uberis turi draudimo um, politiką, kuri mm, pagal kurią yra numatoma, prival, numatomas privalus um, draudimas. Visi vairuotojai turi mokėti mokesčius valstybėse narėse, tai yra sutartinis įpareigojimas. Ir Prancūzijos vyriausybė pripažino, kad Uberio vairuotojai yra savarankiškai dirbantis, lygiai taip pat kaip taksi vairuotojai daugelėje valstybių narių. Mm, taigi vairuotojai moka ir PVM mokestį, ir kitus mokesčius, ir socialinio draudimo įmokas. Mm, ir kadangi taip yra, tai negalima tos Uberio platformos uždrausti. Toliau įmonių pelno mokestis. Uberis kaip įmonė neturi pelno šiandien, galbūt kažkada mes jį turėsim. Mm, dabar mes atitinkame ES taisyklės dėl įmonių pelno mokesčio, jeigu tos taisyklės keisis, tai mes sieksime ir toliau jų laikytis. Taigi kaltinimai šioje srityje yra nepagristi. Ir dar dėl konkurencijos su viešuoju transportu. Uberis e, mano, kad yra papildanti e, viešai transportą e, bendrovė. Iš tikrųjų, mm, Paryžiuje apie 65 mm, procentai visų Uberio mm, vairuotojų veža e, keliaivis tik iki metro stotelės, pažiūrėjau. Taigi, tai yra papildanti paslauga ir turime vartotojams užtikrinti pasirinkimo teisę. Vartotojai turi turėti pasirinkimą, ar jie naudosis um, viešuoju transportu, ar taksi, ar Uberiu. Ir galiausiai reglamentavimo sistema turi būti tokia, kad žmonės paliktų savo automobilius namuose ir galbūt mes konkuruojame ne su taksi, o su poreikiu vairuoti savo automobilį. Prieš baigiant e, svarstyti šį klausimą, dar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponai Lyžuos. Ačiū, pan pirmininkė, labadiena. Visiems norėčiau artėjant kalėdams pradėti nuo geros žinios, pranešdamas, kad uh, Komisija mano, kad dalymosi ekonomika gali atverti didžiulės naujas galimybės Europos Sąjunga, taip pat ir transporto srityje, plėtojant naujas judumo formas, atsirastų naujų galimybių pirmiausiai vartotojams, siūlant jiems geresnės, aukštesnės kokybės paslaugas, taip pat turėtų poveikį kainoms joms e, e, jų mažėjimo prasme. Taip pat būtų dėgiama daugiau naujovių, ypač transporto srityje, bei didėtų užimtumas. Manome, kad e, naujiems operatoriams būtina sudaryti sąlygas ir galimybės vienodomis sąlygomis su dabar veikiančiais operatoriais veikti mūsų rinkoje. Komisija mano, kad valstybės narės turi prisimti atsakomybę, šalindamas e, e, tokiai veiklai dabar daromas kliūtis ir apribojimus. Tačiau taip pat norėčiau pažymėti, kad e, šios naujos paslaugos sukelia tam tikrų iššūkių ir sunkumų kai kuriuose valstybėse narėse, nes mes gavome įvairių atsakymų iš nacionalinių institucijų, nes uh, Dažnai teigiama, kad Uber nesilaiko tų pačių taisyklių, kalbant apie prieigą. Prie šios profesijos taip pat kyla nemažai klausimų susijusių su apmokestinimu, teikiamų paslaugų, užimtumo, darbo sąlygų bei draudimo. Komisija šiuo metu laikosi labai apdairaus požiūrio. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad mes kol kas tik stebime padėtį, mokomės ir dar kol kas nesame apibrėžę komisijos lygių aiškios pozicijos, tačiau manau, kad filosofiškai vertinant reikėtų nepamiršti dviejų svarbių aspektų. Pirmiausiai manome, kad ES turėtų skatinti naujų paslaugų atsiradimą, kad jos surastų savo vietą rinkoje. Ir taip pat labai svarbu, kad ES garantuotų vienodas veiklos sąlygas ir baigdamas dar norėčiau sukonkretinti, mes pirmiausiai užsakėme tyrimą tam, kad gautume daugiau informacijos apie padėtį rinkose 28 valstybėse narėse. E, paskelbus šio tyrimo rezultatus mes neteiksime pasiūlymo dėl teisės akto. Pirmiausiai mes siekiame susidaryti kuo geresnį rinkos vaizdą ir galiojančių teisės aktų 28 valstybėse narėse, kaip buvo minėta, kai kurie komiteto nariai ragina užtikrinti bendras veiklos sąlygas, vienodas veiklos sąlygas, teikiančias paslaugas. Dar viena iniciatyva, kurios ėmėmės komisijos lygių, yra vertintina bendrosios rinkos strategijos kontekste. Ši strategija buvo patvirtinta lap, spalio 28 dieną. Šioje strategijoje komisija pranešė, kad renks egzistuojančių teisės aktų gairias siekiant, kad galiojančios teisės būtų tinkamiau laikomasi taip pat ir dalymas ekonomikos kontekste, aš turiu omenyje paslaugų direktyvą, įsikūrimo laisvės direktyvą, kitas direktyvas ir reglamentus bendrosios rinkos strategiją, neatmeta E, taip pat ir galimybės e, steigti pasiūlymus dėl naujų teisės aktų, jeigu būtų šiame procese aptikta kokiu nors spragu. Ačiū pirmininkė, pirmininkas, ačiū, manau, kad diskusijos buvo įdomias ir pozicijos taip pat buvo įdomias. <clears throat> Apibendrinant, turbūt galim pasakyti, kad siekime sąžiningos konkurencijos, pasisakome taip pat ir už naujovių dėgymą jų neatmetame, tačiau visiems sąlygos turi būti vienodos ir būtent dėl to mūsų diskusija yra tokia įdomi. Ir tai Komisijos atstovas mums parašė, kad komisija kol kas pozicijos dar nėra patvirtinusi šiuo klausimu. Tačiau mes turime kažkaip e, tą poziciją patvirtinti, nes transportas e, vyksta tarp valstybinių mastų ir kuomet ši paslauga yra viena valstybė leidžiama kitoje, ne, tai mūsų į priekį neveda. Taigi manau, kad ši diskusija tęsis ir toliau noriu padėkoti visiems pranešėjams už jų pristatytas mintis, taip pat dėkoju ir diskusijos dalyviams ir dabar yra šeštasis darbo tvarkės klausimas, tai yra Europos komisijos e, agentūrų EMSA ir EASA biudžeto vykdymo patvirtinimas. Also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 Teskime su darbo tvarkės svarstymą. Dabar e, du pranešėjus turime Salinį ir Ajala Sender dėl komisijos ir agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pirmas kalbės Masimiliano Salinį. Grazie. Pues, mi dispiace, eh, temo che la, la... Ačiū. Atsiprašau, bet aš turiu pripažinti, kad mano klausimas nebus toks įdomus, kaip ką įvykusi diskusija. Ir aš kalbėsiu labai glaustai, steldamas e, dėmesį esminius dalykus, kad jūs sudominčiau savo temą. 2014 metai e, kelių e, trilijonų įsipareigojimai buvo prisimti, buvo numatytas aiškus e, padalymo planas, E, aiškiai buvo padalinta transportui pagal skirsnius e, suma, e, kelionėms agentūroms 90 procentų įsipareigojimo asignavimams buvo įgyvendinta ir dabar mes matome, kas yra padaryta. Geležinkerio srityje 2 procentai bendrijų asignavimų Ir aš norėčiau tik tai labai trumpai peržiūrėti nuomonę parengtą apie biudžeto įvykdymą. Ir ar įsipareigojimai asignavimams, asignavimai įsipareigojimams yra panaudoti pakankamai gerai. 99,5 procentai mokėjimo signavimų, bet žymiai mažesnis procentas įsipareigojimo signavimų įgyvendinta. Uh, Aš turiu apgailestauti, kad paklaidų mastas e, konkurencingumo augimo ir užimtumo sritise sudarė labai e, didelę dalį, 5,6 procentų ir tai yra gana didelė e, suma. Todėl manome, kad Europos komisija turėtų ex ante tikrinimus, kai tik įmanoma organizuoti, kad būtų galima paklaidos e, mastą sumažinti, kai tik įmanoma. Dar vienas dalykas, ketvirtoji pastraipa. Aš žinau, kad mes kalbame apie 2014 metus, apie Junkerio planą. 2016 metais diskusijos atrodo kitaip negu tais metais. Transporto komiteto nuomonė įėjo į E, parengiamai biudžeto diskusijas, bet šiandien mes norėtumėm rasti sąsajų tarp Europos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonių ir kitų priemonių. Suprantam, kad uh, Connective Europe priemonė yra skiriama labai didelė dalis, bet mes nu, džiaugiamės, kad kiekvienam biudžete yra skiriama pakankamai uh, sumų, bet uh, ne viskas yra panaudojama, nes nepakanka žmogiškų išteklių. 2013 metais buvo priimtas tarp institucinis sustarimas ir buvo numatytas tam tikras 10 procentų lankstumas. E, buvo numatyta, kaip sustiprinti Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Skaidrumui taip pat buvo numatyta tam tikra suma. E, žiūrime į skirtingos projekto etapus ir jiems yra iš ES biudžeto transporto sričiai yra numatytas bendras finansavimas. Turime tris duomenų bazės, kuriuose yra sutelkta informacija, leidžianti užtikrinti finansinių skaidrumą. Joje yra kalbama apie e, e, transporto infrastruktūros projektus ir kitus projektus. E, Turėtumėm sukurti vieną bendrą duomenų bazę, kuri leistų lengviau patikrinti, kas dedasi skirtingose projektuose, nes skaidrumas yra labai svarbus, jeigu norime projektus gerai kontroliuoti. Mes tikimės, kad biudžeto patvirtinimas bus vykdytas laiku. Dėl turizmo dar norėčiau šitą pasakyti. Europos komisija E, turėtų atlikti finansavimo projektų poveikio vertinimą, įtraukdama turizmo sektorių. Ir aš galiu pasakyti, kad e, e tikiuosi, kad aš kalbėjau aiškiai, taip pat kaip ir greitai. Toliau Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasakyti, kad pirmą kartą, kalbėdami apie biudžeto įgyvendimo patvirtinimą, nesulaukėme audito rūmų kvalifikuotos nuomonės apie agentūras. Trys agentūros plus Cezar nebuvo taip patikrintos ir aš manau, kad tai yra gera žinia. Taip pat labai svarbu pastebėti, kad transporto komitetas yra pasirengęs suteikti biudžeto įgyvendimo patvirtinimą uh, geležinkeliams pirmą kartą. Buvo šiek tiek problemų dėl 2014 e, metais parašyta susitarimo valdymo, todėl mes negalim užtikrinti, kad uh, tas projektas buvo nepriklausomas ir autonomiškas, aptarysim tai kitais metais. Toliau, aviacijos saugos administracija, ASA. Čia išvelgiame konfliktą, kuris mūsų nuomonė yra labai svarbus. Turime jį išspręsti, ypač dabar, kai kalbam apie geležinkelių paketą. Ir turime galimybę atnaujinti teisinę bazę. Tai yra susijęs su susitarimu dėl kilmės valstybių, e, šiuo atveju Vokietija labai aktuali čia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad jau 15 metų keičiasi prielaidos, dėl kurių atsiranda e, problemos ir aviacijos saugos agentūra negali priversti Vokietijos pasirašyti susitarimą dėl patalpų. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad Vokietijos vyriausybė iš tiesų priemė sprendimą su uh, Europos į pensiją išėjusių personalo asociacija. 2011 metais tai buvo padaryta ir aviacijos sauga dabar, saugos agentūra pateko į tą sudėtingą padėtį, dėl ko atsiranda daug problemų. Auditorumai nuolat sako, kad susitarimas su Vokietijos vyriausybė nėra pasirašytas. Todėl aš tikiuosi, kad kai mes sugebėsime pereiti prie aviacijos paketo, šią problemą galėsime išspręsti. Ir Vokietijos vyriausybė galiausiai galės pasirašyti tokį susitarimą. Manau, kad tai yra labai svarbu, ypač dėl to, kad mes reikalaujame tam tikrų užduočių iš šios agentūros prašome, kad padidėtų personalo skaičius ir panašiai. Taigi aš manau, kad EASA nusipelno tokio susitarimo su Vokietijos vyriausybė. Toliau EMSA. Jūrų saugos agentūra. Kai kuriais atvejais matome katastrofiškų avarijų, kai e, žmonės žūsta jūroje. Bet tuo pat metu dar egzistuoja smulkių problemų. Kalbant apie skaidrumą, mes visi pasisakom už skaidrumą, ypač ES institucijų čia atžvilgių. Aš norėčiau, kad būtų paskelbti žmonių, kurie užima vadovų etatus e, gyvenimo prašymai, kad daugiau nebeliktų abejonių dėl interesų konflikto. Tai yra viena iš mano rekomendacijų dėl e, sumų perkelimo. Europos komisija skundžiasi, kad kai kurios agentūros turi perteklių. Mes e, iš tinklo girdėjome, kad kai kuriais atvejais taip yra dėl to, kaip Europos komisija suteikia galimybės naudotis biudžetu vienais ar kitais metais. Tačiau EMSOS atveju konkrečiu iškilo problemų dėl sutarčių skirtų susijusių su būdinčių laivų programa. Aš manau, kad Europos komisija šitą paaiškins, buvo kažkokia bendrovė, kuri bankrutavo. Nemanau, kad Europos komisijai reikėtų dalyvauti tokio pobūdžio baudžiamojoje veikloje. Audito rūmai išaiškino problemą ir ta pilkoji zona susieta su tos įmonės problemomis ir atitinkamos e, klaidos įgyvendinant ketvirtąjį geležinkelių paketą tik padidins e, šiai agentūrai e, tenkančių uždavinių skaičių, vis dar matome problemų spręsti. Norime, kad komisija paaiškintų, kas kaip vyksta. Norime, kad tai būtų išspręstos problemos dėl sutarčių su darbuotojais. Darbuotojai e, turintys pakankamai patirties vis dar nepritraukiami ir interesų konfliktų politika mums labai svarbi. Aš manau, kad reikia išnaikinti visas įmanomas abijonės Čia mes kalbam apie profesionalus, tačiau šie atvejai negali būti palikti neįspręsti. Reikia šiek tiek tokio iškumo. Reikia skaidros politikos. Jeigu būtų skaidri politika, nebūtų jokių problemų. Ir dėl Cezar. Šį kartą jokių problemų nėra. ir džiaugiamės, kad pagerėjo finansavimo sąlygos. Vienintelis dalykas, kuriuo mes norėtumėm, išbristi iš to neiškumo dėl to, kas vadovauja projektams. Gal Europos komisija galėtų paaiškinti, kas ten dedasi. Dabar susidaro įspūdis, kad Čia problemos sprendžiamos, tačiau matydama audito rūmų komentarus, norėčiau tik paprašyti, kad Europos komisija patikintų, jog viskas vyksta teisingai. E, ačiū pirmininkė. Suprantu, laiko mums trūksta, taigi aš kalbėsiu kuo trumpiau. Kalbant apie liaudės partijos frakcijos poziciją, mes nenorime kalbėti apie skaičius, mes norime kalbėti apie rezultatus. Skaičiai yra labiau svarbus biudžeto kontrolės komitetui. Mes transporto komitetas daugiausiai dėmesio skiriame į atskirų agentūrų darbo rezultatus. Aš noriu pirmiausia apie tris agentūras pakalbėti, tai yra apie Cezar pirmiausiai, Trys klausimai. Pirmasis, kaip, e, kokia situacija yra susijusi su e, agentūros vadovybė ir su atskirais darbuotojais jų perkelimu, taip pat e, koks yra EFSI poveikis šią agentūrą, atrodo, kad dėl EFSI šią agentūrą turėtų gauti daugiau pinigų ir taip pat Cezar agentūros veikla skiriuose regionuose, kokia yra situacija su tuo susijusi. Dėl ES mes iš esmės esame labai patenkinti su tuo, kas ten vyksta, tačiau mums pranešama, kad egzistuoja didžiulis poreikis e, daugiau darbuotojų šiai agentūrai pasamdyti ir <clears throat> kad e, ar gali ši agentūra savo funkcijas atlikti esant dabartiniam darbuotojų skaičiui. ERA agentūra mus labai domina kiek 2014 metais e, šios agentūros e, veikla pagerėjo kilometrais matuojant. Robertas Zylė dabar. Dominik Rikė. Ačiū pirmininkė. Aš e, norėjau dvi pastabas išsakyti. Pirmąją jau paminėjo pranešėjas tiek dėl bendro biudžeto, tiek dėl agentūrų. Noriu pabrėžti, kad praėjus 18 mėnesių po to, kai buvo reglamentas SHIF turėjau patvirtintas, jis dar, jo nuostatos nėra perkeltos ir nėra įgyvenintas, tai iš tiesų skandalinga e, situacija, taip pat vertinant ir agentūrų veiklą, reikėtų išsiaiškinti priežastis, dėl kurių tas reglamentas neveikia. Ir manau, kad ši tema tikrai yra labai svarbi ir kad komisija turi jos imtis, nes nesu tikras, kad reglamentas pradės veikti po šešerių mėnesių. Dar vienas pastebėjimas, kalbant apie agentūras ir tas, tą konkurenciją, kuri egzistuoja, arba palyginamumą agentūrų tarpusavyje, kalbant apie darbuotojų perkelimą iš vienos agentūros į kitą, kalbant apie ESA nesuprantama, kad 70 procentų visų asignavimų šios agentūros turimo finansinių išteklių yra gaunama ne iš ES biudžeto. Taigi dar vienas dalykas, kuris buvo bendrajame pranešime pabrėžtas, yra susijęs su tuo, kad turizmas yra ES įgaliojimų sryčiai priskirtina tema, todėl būtina pabrėžti turizmo svarbą ekonomikai, e, kadangi sukūrėma nuo 7 iki 8 procentų BVP ES turizmo sektoriuje ir 11 milijonų papildomų lėšų biudžetui, apie tai jau kalbame biudžeto kontros komitete, tai yra jokinga suma, nes e, iš tiesų <clears throat> nėra jokios kitos ryties, kurioje būtų sukūrėma 7-8 procentai Europos BVP ir kur mes tiek mažai pastangų dėtume. Taigi ta stacija iš tiesų galėtume. Tiek norėjau pasakyti. Ponas Farijo dabar turėtų sargiau kalbėti. Opiniões. E, Ačiū. Norėčiau padėkoti pirmiausia už parengtas nuomonės ir dėja nėra laiko aptarti jas atskirai, taigi galbūt įsakysiu e, bendrą savo nuomonę apie jas visas. tiesą. Galbūt pirmiausia, man geriausiai tai yra pažįstama. Taigi mums reikia užtikrinti, kad Europos reglamentai būtų tinkamai gyvendinami ir būtų kontroliuojama, kaip yra laikomas jų nuostatų. Manau, kad šios agentūros keturios yra labai svarbios ES ir aš noriu pasakyti, kad e, kalbant apie konkrečią situaciją, e, kuri yra <clears throat> vykdomos trys teisinės procedūros ir darbuotojų samdymo esą 2014 e metais, tai noriu pasakyti, kad e, visiškai palaikau pranešėją Jalas Ender, ypač e, jos sieki e, visoms agentūroms, taip pat ir EASA taikyti tos pačius reikalavimus dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. O kalbant apie EMSA, tai e, jos e, funkcijos yra labai svarbios, e, siekiant išvengti tokių tragedijų, su kuriomis susidurime dabar per migrantų krizę viduržėme jūroje. Iš tiesų, biudžetas buvo patvirtintas mažesnis, nei mes siūlome, tačiau vis tik tai su patenkintas E, dėl to, kad audito rūmai e, teigiamai įvertino šių agentūrų sąskaitų patikimumą, vertinant pagal jų e, veiklos pobūdį, kalbant apie EMSA ir kitas agentūras, noriu rekomenduoti, kad Europos parlamentas patvirtintų šių keturių agentūrų biudžeto vykdymą 2014 metais. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Karima dėlį dabar kalbės, ačiū pirmininkė. Štiesų, ankstesiais metais transporto komitete buvo įvairios nuomonės tvirtinamos dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pavyzdžiui, mes pareikalavome, kad komisija suteiktų mums informacijos, kurią turi mm, susijusios su įvairiais ES finansuojamais e, transporto projektais iš regionų vystymo sanglaudos fondo ir ne tik e, infrastruktūros tinklų sujungimo e, priemonės kontekste, tačiau taip pat ir įvairių turistinių iniciatyvų finansavimo prasme. Tik noriu paklausti, kokia dabar yra padėtis, kalbant apie ESF komisijos buvo paprašyta e, pateikti daugiau informacijos e, siekiant atskleisti galimus interesų konfliktus šioje agentūroje ir jos veiklos skaidrumą. Taigi aš daugiau informacijos apie tai norėčiau. Ačiū Ištvanas Vėjus dabar. Ačiū pirmininkė. E, aš Esu šešėlinis pranešėjas kartu su ponu Salinėje. Ir norėtume mes ir savo pastabų čia išsakyti. Turiu porą. Auditorumai parengė 2014 mm, ataskaitą kitą temą ankstesniais metais. Taigi ten nėra mobilumo ir transporto skyriaus. Dabar, kai dėl 14 metų yra atitinkamas skyrius ir yra kalbama apie finansavimo priemonės kurių vertė 190 milijonų eurų. Taip pat yra horizonto 2020 kategorija. Man atrodo, kad šis klausimas taip pat turėtų būti keliamas, kai dėl mokslinių tyrimų kategorijos audito rūmai nustatė klaidų prieš keliais mėnesius ir į jas atkreipėme dėmesį savo nuomonėje. Ir 13 metais um, buvo apie 10,4 procentai klaidų lygis šioje mokslinio tyrimų kategorijoje, bet e, neaišku, ar transportas čia taip pat patenka. Kai dėl MUF generalinio direktorato čia nebuvo jokių išlaidų transporto projektams, o dėl CEF priemonės ar infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, e, jos taikymas baigėsi gegužės mėnesį. Na ir dėja, visos lėšos skirtos nebuvo panaudotos iki galo. Tai reikėtų atkreipti dėmesį ateityje. Na ir paskutinė pabaig... pastaba dėl turizmo mano srities. Tikrai e, daugiau lėšų yra skirta bandomiesiems projektams šioje srityje, bet tos lėšos vis dar yra nedidelės. 2014 teisamame biudžete turizmui buvo numatyta buvo numatyta pakankamai nedaug lėšų. Ir skirtų lėšų iš tikrųjų nepakanktų turizmui 28 valstybėse narėse. Na ir sutinku su nuomonės autorė, kad komisija turėtų pateikti poveikio vertinimą dėl uh, finansuojamų projektų. Tiesiog tam, kad e, būtų lengviau priimti tinkamus sprendimus ateityje, kalbant apie projektus. Iš tikrųjų, e, ir turizmui skirta lėšų vėliau turėtų būti daugiau. Taigi reikėtų išanalizuoti, kaip įgyvendinami šios ryties projektai. Ačiū. Dabar Agnieškai Kazmirčiak komisijos atstovės teikčia žodį. Thank you very much. Um... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti transporto komitetui už nuolatinę paramą. Pirmiausia, klaidų lygis konkurencingumo ir augimo kategorijoje ES biudžete. Tai yra platys rytis, apimanti ne vien transportą. Ir šis klaidų lygis yra ankstesnių programų sėkmė, ypač mokslinio tyrimų srityje, kur buvo numatytos labai sudėtingos taisyklės. E, vis dėlto komisija puikiai suvokia, kad e, klaidų lygį reikia mažinti ir mes toliau vykdysime labai griežtą eksantę kontrolę ir teiksime gairias E, lėšų gavėjams, informuosime juos apie dažniausiai pasitaikančias klaidas finansinėse ataskaitose ir taip sieksime užtikrinti, kad klaidų lygis sumažėtų. Bet kaip sakiau, mes kalbame apie labai sudėtingas programas e, FP7. Ir būtent e, tai turi poveikį. Dabar kalbant apie agentūras, skaidrumo ir interesų konfliktų valdymas. Komisija visada dalyvauja decentralizuotų agentūrų valdybų darbe ir aš asmeniškai mm, esu kai kurių agentūrų valdyboje ir mes nuolat kartojame tas reikalavimus, kad interesų uh, deklaracijos turi būti viešai skelbiamos tinklalapiuose ir galbūt įmamasi kitų priemonių ir toliau mes akcentuosime šios reikalavimus. Iš tikrųjų, paskutinėme valdybos posėdėje apie tai buvo, pakalbė, buvo kalbėta ir 2016 metais raštu bus pateiktas atitinkamos rekomendacijos. Dar buvo kalbama apie darbuotojų darbo sutartis ir komisijos vidaus tarnybos ir auditorumai jau ne pirmus metus, tai yra nuo 2009-ųjų nurodo trūkumų šioje srityje ir yra įvesta nauja procedūra. Dabar taigi yra tikėtina, kad naujai įdarbinti darbuotojai ar su jų įdarbinimu tokių problemų nebebus. Kai dėl darbuotojų skaičiaus agentūrose komisija mm, siekia patenkinti visus teisėtus agentūrų poreikius. Didinti darbuotojų skaičių ketinama tada, kai bus įgyvendintas trečiasis geležinkelių paketas. Taigi nuo 2018 numatoma didinti darbuotojų skaičių. Toliau esą agentūros darbuotojai. Čia situacija yra specifinė, nes esą paprašė papildomų darbuotojų, kurių darbinimas būtų finansuotas iš mokesčių, iš rinkliavų. Ir galiausiai biudžeto trilogija buvo dėl to sutarta ir ES darbuotojų skaičius padidės nuo 2016 ir mm, tai nebus įtraukta į ES biudžetą. Toliau, kai dėl pereimo prie geležinkelių transporto. Mm, bendra įmonė veikia, ji nėra dar finansiškai pilnai nepriklausoma. Kitaip sakant, visi finansiniai sandoriai yra atliekami komisijos. Taip yra todėl, kad pirma atrankos procedūra, pirmas generalinio direktoriaus rinkimas buvo nesėkmingas. Antra procedūra vyks sausio mėnesį ir valdyba rinks vykdomą į direktorių. O šiaip bendra įmonė pasirengusi darbui, um, Na ir galiausiai mes iš tikrųjų siekiame suteikti kuo daugiau lankstumo įvairiems projektams, gerai užtikrinti, kad projekto pasirinkimo fazė būtų sėkminga. Na ir užtikrinti tinkamą finansavimą ar per EFSI, ar per struktūrinius fondus. Ir komisija taip pat e, vykdo bandomąjį projektą e, susijusi su ES biudžeto rezultatais ir netrukus galėsime parodyti bendrai, kokie projektai yra finansuojami iš ES biudžeto. Mm, ir tarp jų ir transporto projektai. Ir tai labai aiškiai parodys situaciją. Ačiū. Dangi laiko turime nedaug, tai tik trumpai dabar noriu paprašyti pakomentuoti, o po to posėdį tęsime anglų kalba, o e, mūsų informaciją apie trilogų eigą ir koordinatorių posėdį turėsime nukelti į sausio mėnesį. Ponui Salinį žodis. Noriu tik taip papildydamas pasakyti, kad viskas, kas buvo čia paminėta, visiškai atitinka tą darbą, kuris dar mūsų laukia. Trumpai noriu sureaguoti į komisijos atstovės teiginius pabaigoje. Pritarėme lankstumui, tačiau Pagėdavome, kad kuo daugiau projektų būtų finansuojama pagal Europos finansinio stabilumo priemonę. Iš šios priemonės lėšų, iš tiesų, iš šios priemonės e, norėčiau, kad būtų finansuojama kuo daugiau projektų, tačiau kai kurių projektų EFSI priemonė finansuoti negalima. Pavyzdžiui, e, tose sritise, kur atsipirkimo laikas projektų yra daug ilgesnis, tarkime, geležinkelio transporto infrastruktūros. Shift to Rail, aš džiaugiuosi, džiaugiuosi kad nuo kitų metų gegužės mėnesį ši įmonė bus taps finansiškai nepriklausoma, o manau, kad kitus klausimus įsiaiškinsime svarstydami pakeitimus ir juos rengdami. Ačiū, Ineso Jalas Ender dabar. Aš tik norėjau padėkoti komisijos atstovui, taip pat kolegoms padėkoti už užduotus klausimus ir suteiktą papildomą informaciją bei parodytą susidomėjimą. Komisija mus informavo apie pasiektą pažangą. Atrodo, kad kai kuriuose srityse ta pažanga yra šiek tiek pavėluota, tačiau nieko nepadarysim. Mes, nepaisant to, norime, kad agentūros ir toliau tobulėtų. Pone Vandekampai, mes esame komitetas, kuris rengia tik tai nuomonės. Tačiau mes galime savo nuomonę perduoti biudžeto kontrolės komitetui, taigi galime sakyti, ką norime, tačiau situacija yra tokia, kad jeigu lėšų trūksta, tai mes vis tiek galime e, į tai kreipti dėmesį. Čia tik pono Vandekampo adresu norėjau šią repliką pasakyti, pakeitimų tikimo terminas baigėsi 2016 mm, m. sausio mėnesio 4. 14 dieną 14 val. Dabar tęsime komiteto posėdžius su anglų kalba, o koordinatorių posėdis nu, nukeliamas į kovo 20, sausio 24 dieną. O <clears throat> mūsų e, diskusijos dėl e, trilogo darybų įgos dabar vyks uždarame postėje, taigi prašau visų, kurie neturi teisės dalyvauti šiame posėdėje, išeiti iš salės.